Right, um, Atrodo, kad e, šiandien kol kas nesusirinko visi Europos parlamento nariai, kurie šnekės, bet jau laikas pradėti, nes e, yra nacionalinių parlamentų narių, kurie nori pasakyti, ir jiems reikia pakankamai laiko. Taigi, ką dabar darysim? Tie, kas e, yra čia, E, gaus dabar galimybę pasisakyti, taigi planas šiek tiek pasikeis, negu buvo surašyta. Silvija atrodo nėra. Si Silvija turėtų sėdėti tribūnoje. Okay. Uh, sorry about that. So, um, so what I... Taigi, dar kartą jūs visus sveikinu čia ir ponas Galtieri, ir ponas Brokas ateis į šią e, š, mūsų posėdžio dalį. Jie parlamento vardu derasi dėl e, stabilumo sutarties e, Europos Sąjungoje. 2011 m. gruodžio mėnesį vykęs vadovų susitikimas pasiekė susitarimą dėl geresnės biudžeto tvarkos. Ir tai yra nauja sutartis tarp 17 eurozonos valstybių. E, be kita ko, e, kitos valstybės gali prie to prisijungti. Pagal fiskalinės drausmės susitarimą, kuris yra pagrindas šiam susitarimui, yra numatytos sankcijos valstybėms, kurios viršė 3 procentų deficitą ir e, tai gali būti e, atšaukta, jeigu kvalifikuota dauguma bus blokuojama tokia sankcija. Be to, metinis struktūrinis deficitas turi neviršti 0,5 procentų nominalaus BVP. Be to, valstybės įsipareigojo numatyti auksinę taisyklę, pagal kurią e, jų biudžetai bus subalansuoti ir e, Be to bus numatyta e, didesnė e, bendradarbiavimo galimybė per tarybą, kuri, tarybos posėdį, kuris įvyks e, kovo mėnesį. Jai vadovaus ponas Hermanas Van Rompojus. Dabar norėčiau suteikti žodį ponui Roberto Galtieri, kuris tvirt trumpai viską pristatys. Iš vakar man sudarys, kad jūs turėsit klausimų. Ir paskui mes sugrįšime prie parlamento pranešėjų, kurie jums atsakys visus išdėstytus klausimus. Aš pasistengsiu ir pati tą daryti. Roberto dabar žodį. Grazie, prezidente. <clears throat> Dėkuoju, ponė pirmininkė. Iš tiesų, kalbant apie fiskalinį aktą, e, yra labai svarbu turėti galimybę padiskutuoti apie jį su nacionaliniu parlamento atstovais. Tai yra su tais, kurie yra mūsų sutarties partneriai, e, su tais, kurie ratifikuos tą paktą. Europos parlamentas dalyvavo dėrybose kaip stebėtojas ir tose dėrybose buvo parengtas toksai e, sutarties tekstas, kuris bus pasirašytas kitoje vadovų taryboje. Iš mūsų pusės buvo toksai kritinis požiūris, aš jį norėčiau pristatyti, mes kritikavome ar kritiškai žiūrėjome į tai, kad tarp valstybinė sutartis mūsų manimų nėra tinkamas dalykas. Tai yra mes kritiškai žiūrėjome į tą tarp valstybinį susitarimą. Mums netgi netrodo, kad jis yra būtinas. Jungtinė karalystė, kaip žinote, pareiškė veto. Ir netgi ji buvo prieš 12 protokolą, prieš to 12 protokolo e, nedidelius pakeitimus Todėl dėl šito jungtinės karalystės veto reikėjo tos tarp valstybinės sutarties, to tarp valstybinio susitarimo. Tačiau e, buvo manoma, kad vis tiek bus reikalinga sutarčių reforma. Pastaruoju metu buvo pastebėta, kad stabilumo paktas yra per silpnas tai buvo sąlyga, esminė sąlyga, kurią mes turėjome, e, tačiau e, Aišku, apie ją dar galima diskutuoti. Dabar yra šešių dokumentų paketas patvirtintas ir tai jau keičia stabilumo paktą. Taigi mums stabilumo ir augimo paktas e, sustiprėjo prieimus šešių dokumentų paketą. Tačiau kitiems tai atrodo dar ginčytinas klausimas, taigi mes galime apie tai dar diskutuoti. E, ar tos problemos, kurias mes žinome dėl sutarčių nesilaikymo, ar jos ir toliau gal, galios, ar jos toliau bus aktualios patvirtinus šešių dokumentų paketą. Taip pat e, mes manėme, kad nebūtina imtis kažkokių naujų dalykų. Teisėkuros rytyje, kaip jau minėjau, buvo mūsų, tokios buvo mūsų kritinės pastabos. Uh, Taip pat e, dar kritiškai žiūrėjome ir į tokį dalyką. Biudžeto drausmė, biudžeto atsakomybė yra būtina sąlyga, tačiau jos nepakanka. Šioje srityje reikėjo kažkokios aktyvios veiklos, aišku, reikia taip pat užtikrinti ir e, ūkio augimą. E, E, nenoriu daugiau komentuoti, noriu labiau koncentruotis į tą susitarimą. Kaip jau minėjau, mūsų požiūris dėl tam tikrų aspektų buvo kritiškas. Ir mes manome, kad mums pavyko prisidėti prie to, kad sutarties tekstas būtų patobulintas. ypač dėl to, kad mes norėjome išvengti rizikos, kad būtų pasirašytas susitarimas ar sutartis, e, kuris, kuri e, įgalintų atsirasti e, tokiai lygiai grečiai valdysenai. Tai būtų kitoks dalykas negu bendra valdysena ir, ir, ir tokia sistema būtų mažiau efektinga. Tačiau dabar pažvelgus į galutinius darybų rezultatus ir e, į tą sutarties tekstą vis tik išlieka tam tikrų atvirų kritinių klausimų, tačiau bendrai apibendrinamas galėčiau pasakyti, kad galutinis tekstas e, tarsi jam pavyko išvengti to pavojaus, kurį ką tik paminėjau. Ir šitas tekstas iš tiesų yra pakankamai nuoseklus ir jis puikiai papildo ES teisėkurą, teisės aktus. Ir tuo pačiu gerbė visų ES institucijų vaidmenį. Aišku, apie tą vaidmenį būtų galima dar daug diskutuoti. Ir dabar tiesiog yra taip teisiškai apibrieštas toks institucijų vaidmuo sutartis įpareigoja valstybės nares laikytis ES teisės aktų. Ir būtent tokia forma, kaip juos interpretuoja ES institucijos. Taigi ES institucijų vaidmuo e, tarsi išliko toks pats, kurį jos turi ir dabar, o valstybės narės gavo papildomų e, užduočių, kurios yra susijęs su jų vidinė teisėkura. Iš tiesų, pirminė versija, pirminės idėjos buvo šiek tiek kitokios. Buvo kalbama apie tai, kad bendrijos institucijos tarsi nevaidintų jokio vaidmens, Jūs tikriausiai žinote, kad pagrindinis šios sutarties straipsnis yra trečiasis straipsnis. Tai yra straipsnis, kuris įpareigoja valstybės nares e, konstitucinėme lygmenyje, o tai yra labai svarbus pakeitimas, Ir tačiau tas įpareigojimas tarsi yra savanoriškas, juristiškai palikta tokia išlyga, kuomet valstybės narės gali e, pasirinkti. Yra sakoma, kad e, valstybės narės yra įsipareigojusios konstitucinėme ligmenyje e, patvirtinti subalansuotą biudžetą ir dabar tarsi ta nuostata yra E, tokia aiškesnė negu anksčiau. Mes kalbame apie struktūrą gerai, gerą biudžeto struktūrą, e, tačiau yra nekalbama apie metinį biudžeto deficitą. Taip pat reiktų kalbėti apie laiko, e, vidu, vidutinio laikotarpio tikslus, kurie susiję su bendrijos tikslais ir tie tikslai yra uh, nustatomi komisijos, nepriklausomai nuo naujos e, sutarties. Taip pat yra dar vienas skirtumas. Dabar yra nustatytas 0,5 procentų struktūrinio deficito maksimumas. Anksčiau buvo kalbama apie 1 procentą, tačiau šitas skirtumas nėra toks svarbus. Jis nėra svarbus dėl to, kad 0,5 procento galioja toms valstybėms narėms, kurių įsiskolinimas yra mažesnis nei 60 procentų. Kalbant apie šešių dokumentų paketą, pagal jį e, valstybės narės yra įsipareigojusios mažinti savo biudžetą. Ir dabar šitame, susi, sus, šitoje sutartyje rašoma, jeigu valstybių narių įsiskolinimas viršė 60 procentų, tai tuomet e, ta riba yra vien, tas struktūrinis deficitas yra 1 procentas, o jeigu neviršė, tai tada 0,5 procento. Ir dėl to mes e, taip pat patvirtinome preambulę dėl šio punkto ir toje preambulėje e, iš komisijos reikalaujama, kad atitinkamuose bendrijos reglamentuose būtų įrašyta ta 0,5 procento vertė. Kada tai atsitiks, kol kas nėra aišku, e, tačiau e, kaip jau minėjau, tas trečias straipsnis yra labai svarbus, tačiau e, dar reikia palaukti, kol tai atsispindės konkrečiuose teisės aktuose. Taigi tie struktūrinio deficito parametrai galbūt dar šiek tiek keisis. Na ir baigdamas norėčiau paliesti dar vieną klausimą, kurį turėtume nagrinėti. E, pa, reiktų pasakyti, kad sutartyje yra nuoroda į į Europos stabilumo mechanizmą ir taip pat yra sutartyje preambolė, kurioje kalbama apie tai, ten yra minimi e, du skaičiai, dvi vertės ir jeigu tų verčių valstybės, narės, valstybės narės nepasieks, jos galės kreiptis į Europos stabilumo mechanizmą metus e, po, iki ratifikacijos. Taigi yra numatyti e, tokie laikotarpiai ir juos reikia atsižvelgti, kai yra kalbama apie ratifikavimo, sutarties ratifikavimo terminus. Dar galėčiau daugiau komentuoti, pavyzdžiui, ap, ap, nacionalinių e, parlamentų vaidmenį yra atitinkama formulė 13 straipsnėje. E, taip pat galėčiau dar kalbėti apie teisingumo teismą, nes dėl jo taip pat yra susitarimas, tačiau apie tai dar bus kalbama kitoje e, vadovų taryboje. Aš būsiu pasirengęs ir plačiau paaiškinti, jeigu bus klausimų. E, ačiū, Roberto, turėjote kalbėti penkias mintes, bet tikriausiai neįmanoma per tokį trumpą laiką visko aptarti. Dabar suteiksiu žodį Elmarui Brokui, kuris yra dar vienas iš parlamento atstovų darybininkų. Pone pirmininkė, ponios ir ponai, aš pasakysiu keletą papild, kolegą papildančių pastabų. Vienas nesusipratimas, kuris atsiranda viešose diskusijose, yra toks, kad šio e, šios sutarties autoriai šią sutartimi bando spręsti krizės problemas. Aš noriu pasakyti, kad šis sutartis nenugalės krizės ir niekuomet jos tikslas ir nebuvo nugalėti krizę. Tai yra tiesiog e, viena, viena sudėdamoji dalis daugelio dalykų, kurie sudarys e, fiskalinės drausmės dokumentus. Mes turime kalbėti e, taip pat apie stabilumo ir augimo pakto stiprinimą, apie europinį semestrą ir kitus aspektus. E, buvo pora aspektų, kurių negalėjo išspręsti Lisabono sutartis, nes Lisabonos sutartis e, pagal Lisabono sutartį atrodė, kad nėra nei kompetencijų, nei teisinio pagrindo tų klausimų sprendimui. Taigi atsirado auksinė taisyklė ir ta auksinė taisyklė reiškia, kad valstybės narės e, yra įsipareigojusios e, šią taisyklę patvirtinti savo nacionaliniuose teisės aktuose. E, taigi, E, svarbiausias įsipareigojimas yra valstybėms narėms laikytis e, savo teisės aktų. O kaip žinome, daugelį dešimtmečių dauguma valstybių narių laužia kriterijus atitinkamus ir čia reikia pradėti nuo Vokietijos ir Prancūzijos. E, taip pat yra bandoma įvesti tokį tarsi automatiškumą, kad neatsirastų politinio oportunizmo pasirinkimo, ar, reik, ar galima laikytis, ar, ar nereikia laikytis tam tikrų kriterijų, kadangi Maastrichto sutartis de, 20 metų nesugebėjo įvesti tos drausmės ir e, nebuvo laikomasi stabilumo pakto, buvo atsisakyta to automatiškumo dėl to, kad svarbu vaidmenį čia vaidina nacionalinis suverenumas. Taigi šitas susitarimas e, leis komisijoms komisijai, e, atsiprašau, komisijai reaguoti į valstybių narių pažeidimus tačiau valstybės narės galės neleisti e, taikyti komisijai sankcijų. Tai, man atrodo, yra esminis žingsnis. Toliau kitas dalykas, pavyzdžiui, 2002 metais derantis dėl e, konstitucinio, e, dėl konstitucinio susitarimo, mano frakcija pateikė atitinkamus pasiūlymus, tačiau 2002 metais nebuvo priimtas susitarimas dėl teisingumo teismo, nes buvo sakoma, jeigu bus. Nes e, tas teis, kreipimasis į teisingumo teismą nepadės laikyti stabilumo pakto. Mes, aišku, tuo metu nežinojame, kas atsitiks po šešerių metų ir dabar būtent yra kalbama apie tą galimybę E, kreiptis į teisingumo teismą. Tai yra, jeigu valstybė narė nesilaiko tam tikrų taisyklių, e, jei dėl to, tų taisyklių nesilaikymo gali būti kreipiamas į teisingumo teismą. Kadangi šitas sutartis nėra bendrijos sutartis, kyla klausimas, kaip e, bendrijos institucija gali kreiptis dėl tokio sustarimo pažeidimo į kitą bendrijos instituciją teisingumo teismą. Taigi tokia, toks yra neiškumas, kurį dar reiktų išspręsti, tačiau e, yra prieita iš, prie išvados, kad e, komisija analizuodama atskirų valstybių narių e, biudžetus gali priimti sprendimą kreiptis į teisingumo teismą ir čia svarbu vaidmenį E, vaidins vadinamasis trejetas. Tai yra komisija visų pirma kreipsis į trejetą, kad būtų e, vėliau kreiptas į teisingumo teismą. Taip pat noriu aiškiai pabrėžti, kad tos fiskalinės priemonės, priežiūros priemonės atsižvelgiant į nacionalinį suverenumą ir į nacionalinių parlamentų atsakomybę už nacionalinius biudžetus, gali e, prisidėti prie to, kad ateityje bus išvengta panašių krizių. O kovodami su dabartinė krize mes turėtume e, siekti didesnio konkurencingumo, e, restruktūrizacijos ir siekti nugalėti tą ES ūkio disbalansą ir tokiu būdu skatinti ūkio augimą. Tos didelės lėšų sumos, kurios yra skiriamos kovai su krize, jos kol kas yra sus, jos turi tokį investicinį charakterį, jeigu jos neprisidės prie e, restruktūrizacijos. Dėl, šio, dėl šios priežasties aš manau, kad tas fiskalinis paktas bus būtinas tada, kai mes pradėsime kalbėti apie restruktūrizaciją, kad galėtume paskatinti atitinkamus pokyčius. Matau, kad kolega Lamasur dalyvauja šiame posėdėje ir manau, kad mes turime reikalauti, kad struktūriniams fondams būtų gražinta jų pirminė užduotis. Prieš 18 metų buvo įkurti e, struktū, buvo įkurtas struktūrinis fondas ir jo uždavinys buvo padėti silpniems regionams e, tapti konkurencingais vidaus rinkoje. O dabar, kai mes kalbame apie 350 ar 360 milijo, milijardų eurų, tai reiškia 50 milijardų per metus, tai būtent šitas lėšas mes turėtume skirti tam, kad būtų didinamas e, mažų ir vidutinių įmonių konkurencingumas. Tokiu būdu mes skatintume ES solidarumą ir padėtume mažiau konkurencingiams regionams. Ir e, manau, kad dauguma puikių dalykų, kurie buvo finansuojami iš struktūrinių fondų, e, vis tik tai tas finansavimas nebuvo tikslingas ir manau, kad mes turime grįžti prie pirminės struktūrinių fondų užduoties. Tai yra, jų tikslas yra padėti silpnesniems tapti stipresniems ir tokiu būdu skatinti ES konkurencingumą ir atitinkamą ūkio subalansavimą. Ačiū. Labai ačiū. Dabar pakviesiu poną Čens e, Džio, kuris yra Danijos parlamento Europos reikalų komiteto atstovas, pasisakyti. Ir noriu visiems priminti, kad jeigu norite kalbėti. Uh, uh, užpildykite korteles. Dabar tik tai keturias turiu, porą iš Junktinės karalystės. Uh, tai būtų įdomiau gal išgirsti ir kitas nuomonės iš kitų šalių. Dabar suteiksiu žodį Jensui. Labai ačiū, ponė pirmininkė. Gerbėmieji nariai, kolegos, Man labai džiugu būti čia ir dalyvauti susitikime, kuris, e, tikiuosi, bus vaisingas dialogas dėl sutarties, dėl ateities. Aš e, esu e, įsitikinęs europietis, esu nacionalinio parlamento narys ir žinau, kad mums reikia dar daug padirbėti, kad įtikintume, patrauktume savo pusę daugiau europiečių. Uh, E, norint įveikti krizę, mums reikia papildomų pastangų iš Europos parlamento, nacionalinių parlamentų narių, kad įgyvendintume siektinus tikslus. Taip pat reikia, kad tiesiog įsitrauktų nacionaliniai e, parlamentai į naują institucinę struktūrą. E, Danija nėra eurozono šalis, tačiau dauguma Danijos parlamente nutarė, kad mes turėtume prisijungti prie naujosios sutarties mes norime vykdyti visas dalis susijusias su nuostatomis, kurios bus taikomos ne tik eurozonos valstybėmis, įskaitant e, auksinę taisyklę ir e, biudžeto e, subalansuotumą. E, E, Danijos parlamentas dar e, bando e, priprasti prie Europos semestro šešių dviejų dokumentų paketo. Dabar kalbame apie naująjį fiskalinį susitarimą ir kol kas nėra aišku, kaip organizuoti diskusijas dėl nacionalinių reformų programų ir indikatorių dėl makroekonominio disbalanso. Kai kalbame apie ateitį, turėtume galvoti, apie politinius pasirinkimus ir apie institucinę struktūrą. Ekonominė disciplina yra būtina sąlyga, bet nesprendimas. Kad išvenk, išspręstume krizės e, pasiekmes, mes turime e, galvoti, kad reikia e, kurti darbo vietas. Daug kolegų apie tai kalbėjo. E, Josefas Stiglicas lankėsi Danijoje ir e, labai aiškiai pasakė, kad istorija nėra e, pavyzdžių, kai be investicijų ir darbo vietų kūrimo būtų įveikta krizė. Mes ketiname įgyvendinti naujas taisyklės dėl fiskalinės drausmės, bet reikia e, fiskalinę drausmę e, derinti, kombinuoti su ekonomikos skatimu, darbo vietų kūrimu. Vakar e, komisijos vadovas pasisakė apie projektinės obligacijas. Mums reikia e, naujų lėšų. Valstybių ir vyriausybių vadovai pagaliau atsigręžė į užimtumo klausimus sausio pabaigoje. Mes iš tikrųjų turėtume daugiau pinigų skirti spręsti šioms problemams. Manau, kad mes taip pat galime. E, mes negalėsime sukurti naujų darbo vietų be naujų programų, naujų formų. 2 milijonai darbo vietų. Apie tai kalbama direktyva dėl energetikos išteklių saugaus e, e naudojimo. Taip pat e, direktyvoje dėl skaitmeninio aspekto plėtojimo numatomas didelis skaičius darbo vietų. Reikia dirbti toliau, nors kartais reikia priimti labai nepopuliarius ir skausmingus sprendimus. Mes galime. E, kalbėti mėnesius, kur turėtų būti Europos patentų tarnyba bet reglamentas dėl patentų e, sako, kad reikia kaip galima greičiau e, užtikrinti apsaugos, daryti sąlygas mažoms ir vidutinėms įmonėms. Ir nacionaliniai e, parlamentai, ministrai, Europos parlamento nariai turi apie tai galvoti, galvoti kartu, tai yra vienintelis kelias į priekį. Danija, kaip pirmininkaujantis šalis, siekia sukurti sąlygas vidaus rinkai geriau funkcionuoti užtikrinti e, daugiametę finansavimo programą, kuri leis įgyvendinti e, strategijos Europa 2020 tikslus. E, šie prioritetai pagrįsti teisės aktais, kurie jau egzistuoja. Kitaip tariant, mums nebereikia kažkokių gudrių naujų struktūrų. Turime įgyventi tai, ką jau esame patvirtinti. Mes siekiame dirbti kaip galima veiksmingiau ir norime kad vyktų diskusijos Europoje, kurių negali vykdyti ar kuriams negali vadovauti vien ES institucijoms. Nu, institucijos. Mes manome, kad naujoji sutartis turėtų užtikrinti daugiau e, dialogo, geresnį dialogą tarp Europos parlamento, nacionalinių parlamentų, taip pat ir tarp mūsų ir komisijos. Nacionaliniai parlamentai e, turėtų imtis priešios procedūros. 13 straipsnėje kalbama apie konferenciją tarp Europos parlamento ir nacionalinių parlamentų komitetų, kurie užsima biudžeto politiką. Tai yra labai naudinga. Bet mano nuomonė, nacionaliniai parlamentai turėtų turėtų turėti galimybę tiesiogiai bendrauti su komisija, pavyzdžiui, dėl metinės augimo apžvalgos ir e, e, rekomendacijų skirtų konkrečioms šalims. E, tikiuosi, kad Kozakė, mūsų kolegos, kels šios klausimus. Baigdamas noriu pasakyti, kad dabar turėtume galvoti apie darbo vietų kūrimą, apie fiskalinę drausmę ir galvoti, kaip, kaip galima greičiau gyvendinti direktyvas, kurios jau yra priimtos. Ir galbūt reikia galvoti apie tai, kaip e, padidinti nacionalinį e, įsitraukimą, netiek daug galvoti apie nacionalinius interesus. Toliau žodis poniai Silvijai Guliar. Ačiū Šaron. Dėkuoju Jums visiems, kad čia susirinkote. Aš labai trumpai kalbėsiu, nes kolegos jau daug ką pasakė. E, trys Europos parlamento atstovai dalyvavo šioje diskusijoje. Pirmiausia, Aldė frakcijos pirmininkas Gyver Hostadas. Aš e, taip pat ten dalyvavau ir aš buvau viena iš pranešėjų rengusių šešių dokumentų paketą. E, kaip Roberto ką tik teisingai pasakė, daug kas tikėjusi tos sutarties ir kodėl ji nebuvo parengta. Aš galiu pasakyti, kad niekas čia minėjo ECB. Aš prisimenu, šioje salėje e, gruodžio pradžioje buvo Mario Draghi. Pirmą kartą jis tada parlamento plenarinėje salėje kalbėjo apie fiskalinės drausmės sutartį. Ir e, tada jis e, mums bandė pasakyti, kad ši sutartis būtų naudinga ir jeigu e, mes galėtumėm ją įgyvendinti, nekurdami e, E, tam tikro nerimo tose valstybėse, kurios nepakankamai e, e, atidžiai dalyvavo ECB sistemoje. Toliau mes stenkimės vengti kirti per, skirti per daug didelį dėmesį uh, E, šiam dokumentui. Mūsų laukia didilė, didžiulės veiklos rytys. Aš norėčiau du dalykus išskirti. Pirmiausia, mūsų kolektyvinis patikimumas. Kadangi mes dabar sėdime visi vienoje salėje, mes turim kalbėti gana atvirai ir nešvaistyti laiko. Problema išlieka. Jeigu mes bandysime įtikinti investuotojus visame pasaulyje, kad esame pasirengę e, siekti pažangos, o turimegi visi bendrą valiutą, kad mes esame pasirengę priimti ekonominius ir socialinius sprendimus susijusius su vieninga valiuta. Mes e, turime tuo pat metu parodyti, kad esame pasirengę išlaikyti nacionalinį suverenumą, tokį koks jis yra dabar. Uh, turėtume kur kas dinamiškiau vertinti sudariusią padėtį. Nuo 2002 metų, kai atsirado euras, įžengėme į naują politinę erą. Valstybės, kurios nepriklauso eurozonai, nori prie jos prisijungti. Ir e, be to mūsų laukia e, bendri veiksmai, kurie yra labai galingi ir politiškai reikšmingi. E, turiu galvoje sprendimų prieimimo mechanizmą. Pagalvokime, kas būtų, jeigu mes. Uh, mes patys matome pastaraisiais metais, kad buvo nesilaikoma sutarties nuostatų. Elmaras Brokas apie tai kalbėjo. Ir Europos Teisingumo teismas čia atliko tam tikrą vaidmenį, tuo tarpu kitos institucijos e, buvo palikto šiek tiek nuošaliai. Ir, nuošaliai ir tai rodo, kad mes tarsi nesame linkę mokytis iš praeities. Bet praktiškai kalbant, uh, Ar mes galime patraukti į savo pusę, e, pavyzdžiui, investicijų valdytų, fondų valdytojus? E, sprendimų prieimimo procesas e, darosi labai sudėtingas ir dėl to mums darosi vis sudėtingiau įtikinti užsienio investuotojus. Aš galiu pasakyti, kad mes neturime galimybės net patraukti savo pusę piliečių, kurie turėtų mumis pasitikėti. Mes turime ieškoti atsako dabartiniams problemams - ekonomikos augimui ir darbo vietų kūrimui. Jeigu uh, yra nusprendžiama laikytis vienokio ar kitokio dokumento, tai e, mes to negalim uždrausti. E, kitas svarbus dalykas yra demokratija ir šioje sutartyje apie tai yra kalbama. Šešių dokumentų pakete mes bandėme spręsti vieną iš pamatinių klausimų. Kaip galėsime už patikinti mūsų piliečius, kad jie įtakoja sprendimus susijusius su jų ateitimi. Aš e, e, matau, kad su, per Europos tarybos susitikimus e, visi dalyviai pateikia nacionalinę poziciją. Bet tai nereiškia, kad tai užtikrina posėdžių skaidrumą ar viešumą. Tai, kad institucija priimanti sprendimus, sprendimus nėra pakankamai e, kontroliuojama iš parlamentų pusės yra rimta problema. Prancūzijoje dabar vyksta prezidento rinkimų kampanija ir akivaizdžiai matome, kad nepakankamai yra kalbama apie Europą. Ar tai būtų kairieji, ar dešinieji, ar euros, e, jie Europai pakankamai dėmesio neskiria, bent euroskeptikai apie tai daugiau kalba. Bet uh, E, politikai daugiau dirba nacionalinėje bazėje ir tada jie atvyksta į tarybą ir bando pateikti savo poziciją, e, kuri turėtų atspindėti Europos interesus. Ir man tada iškyla klausimas, koks yra tokių sprendimų pagrindas. E, kaip sprendimai kriziai gali būti primami racionaliai. Vakar atsakydama ponui Keš kalbėjau apie išornių veiksnių e, klausimą. Kaip galime užtikrinti, kad sprendimai primami tam tikrose valstybėse narėse neturėtų poveikio kitoms šalėms, kitoms šalims. Kai, nes tų kitų šalių piliečiai prie priimamų sprendimų niekiek neprisideda. Aš galėčiau pateikti pavyzdį dėl atlyginimų konkurencingumo. Kalbėtoja nutraukė pasisakymą. Taigi, dėl e, konkurencingumo, dėl e, įtakos darbo vietų kūrimui. Sprendimai primami vienose šalise gali turėti labai didelės įtakos e, kitoms valstybėms narėms. Taigi, kas bus ateityje? Šešių dokumentų pakete yra kalbama apie inovacijas, apie makroekonominį perteklių. Ką dar galėtume padaryti, reikėtų apie tai pagalvoti. Aš jau čia baigsiu kalbėti, bet dabar manau, kad reikėtų akcentuoti uh, tai, apie ką kalbėjo mūsų kolega iš Danijos parlamento. Mes neturime bendros ekonominės vizijos, mes manėme ilgą laiką, kad e, drausmės disciplinos užteks. Dabar atėjo laikas plačiau pažvelgti į situaciją. Tačiau bendrai mums trūksta demokratinio požiūrio, kuris e, leistų deramai sureaguoti į iššūkius. Manau, kad blogiausia būtų gelbėti eurą ir prarasti piliečių pasitikėjimą. Okay, Labai ačiū. Dabar e, pasisakymai, klausimai. Aš e, pagal chronologiškai e, suteiksiu žodį pagal pateikimo laiką, bet atskirsiu Junktinės karalystės e, klausimus ir prašyčiau kalbėti jūsų apie tris minutės, ne ilgiau, kad galėtume atsakyti į mm, klausimus pateiktus. E, pirmasis Bilas Kešas e, iš Junktinės karalystės, e, Jamie Clackerson iš Junktinės karalystės. Žmonės taip pateikė man klausimus. Tokia tvarka, bet reikėtų atsižvelgti ir tai, ar žmonės atstovauja šalims, kurios priklauso Eurozonai ar ne. Aš pirmininkė esu, tai aš ir nuspręsiu. Taigi paskui ponas Čeris iš Slova, Slovenijos, paskui uh, Luksemburgo stovas, paskui Pervanš Beres, uh, Lyndon Harrison iš Junktinės karalystės, toliau uh, ponas Žeržeti, Italijos atstovas, ponas Donahue iš Airijos. Taigi, pirmasis, Bilas Keš. Labai ačiū, ponė pirmininkė. Iš Elmaro girdėjome, kad sutartis turėtų numatyti taisyklės, įskaitant auksinę taisyklę, kad žmonės jų laikytųsi. Aš visą tai suprantu, tačiau ką noriu pasakyti, egzistuoja rimtų abejonių dėl šio sustarimo teisėtumo. Jeigu mes pradėsime kaip Europos bendryje ar sąjunga e, dirbti remdamiesi tuo, kad e, taisyklės primetamos, vos ne prievarta pagal procedūrą, kuri iš tikrųjų netitinka įstatymo viršenybės principų, tai kyla e, iš esmės klausimas dėl ES gyvybingumo. Vakar kanclerė Merkel pasakė, kad ji nenori rizikuoti. Ji galėjo imtis rizikos, bet nenorėjo pradėti e, tam tikrų rizikingų dalykų. Viena iš taisyklių yra tokia demokratija E, draugė iš Prancūzijos apie tai ką tik kalbėjo. Demokratija yra esminė visam procesui. Įstatymo viršenybė priklauso nuo demokratijos, o realybė yra tokia, kad dėl visų priežasčių, kurių dabar nenorėčiau minėti, profesorius Polas Kreigas, pavyzdžiui, labai e, mūsų komitetui pateikė aišku dokumentą dėl šios sutarties teisėtumo klausimo. Norėčiau pacituoti vieną sakinį. Jame sakoma, svarbu pagalvoti, ar ši sutartis gali e, naujas funkcijas nustatyti Europos institucijoms. E, jeigu tai bus, tai prieštaraus e, teisės principams ir Lisabono sutarčiai. Ir paskui jis pateikė daugybę puslapių analizės. Kitos teisininkų išvados gautos labai aukštų lygių kelia rimtų klausimų dėl šito. Mes žinome, kad anksčiau buvo pažeistas stabilumo ir augimo paktas. Tikras klausimas, manau, yra toks. Tai, kas vyksta, yra bandymas e, tam tikrų e, judesių prasme, kaip kad vien Reding neseniai Wall Street Channel parašė e, padaryti taip, kad e, sąjunga visiškai nebeveiks, nebefunkcionuos ir tai bus daroma tam tikros prievartos būdu. Tai uh, bus taikoma ne tik Junktinė karalystė, bet ir visoms valstybės narėms. Uh, to auksinė taisyklė uh, nieko bendro net turi, e, kalbant apie tai, kad mes nepriklausome sutarčiai ir negalime nieko pasakyti. Bet klausimas yra dėl institucijų, pavyzdžiui, Teisingumo teismo ir komisijos pasitelkimo įgyvendinant šią sutartį. Tai kelia labai rimtų abejonių. Ir mes šiandien apie tai kalbame. Šiame kontekste aš labai noriu pabrėžti, kad yra nepaprastai pavojinga labai rizikinga vadovautis prielaida, kad tai yra visiškai teisėta legalu, kai yra rimtų abejonių dėl to. Ir baigdamas pasakysiu, jog Junktinė karalystė e, padarė išlygą E, kaip sakiau vakar, yra prieš keletą dienų parašytas laiškas mūsų ambasadoriaus e, tarybos sekretoriatui ir jame pasakyta, kad e, tai nesusiję tik su Londono sičiu ar bendraja rinka, tai yra susiję ir su kitais klausimais, kurie yra esminiai ES funkcionavimo sityje. Tokia yra problemos esmė, galima tą išsameu paaiškinti, nemanau, kad taip reikalinga daryti, bet tai yra labai rimtas sudėtingas klausimas ir man sunku patikėti, kad šioje salėje nėra daug žmonių, kurie nežino, kad tai yra labai rimtas klausimas, kuris susijęs su rinkėjų piliečių e, kasdieniu gyvenimu, nes konstituciniai pokyčiai yra primetami jų šalims pasirašant po tuo, kas, mano nuomonė, yra neteisėtas susitarimas. Labai ačiū. Toliau uh, James Clackerson. E, jūs e, e, suteikėte žodį kolegai, tai gali sukelti tam tikros disharmonijos. Ir aš galbūt norėčiau pasisakyti vėliau, kad išlaikyčiau harmoniją ir sutarimą. Jūs galite suteikti žodį kitam. Bet aš suteiksiu žodį jums. Gerai, aš nenoriu tos nesantaikos kleisti ir pateiksiu tris klausimus Elmarui Brokui. Ar jūs galvojate, kad šis susitarimas yra tarptautinis ar bendrijos susitarimas? Antras, ar e, kaip dėl pažeidimo pasiūlymų aštuntas straipsnis apie tai kalba, ar jūs manote, kad būtent Komisija turi teikti pasiūlymus dėl pažeidimo ir pradėti procedūras ar valstybės narės. Ir kodėl šiame straipsnėje numatyti tokia gana keista procedūra, pagal kurią komisija inicijuoja veiksmus e, ir tada valstybė narė paduodama į teisingumo teismą. Ar jūs galite paaiškinti, kodėl būtent taip yra suformuluota ši nuostata. Ir galiausiai noriu paklausti, kas bus. Aš tikiuosi, kad mes tikrai užtikrinsime staugi, e, augimą, stabilumą, konkurencingumą, darbo vietų prikursime. Kas atsitiks su nacionalinė demokratija, jeigu atskiros valstybės ar grupės šalių aplinkybė situacija bus tokia, e, kad nebebus e, atskiros pinigų politikos ir esant tam tikram valiutų keitimo e, režimui, valiutų kurso režimui, joms taps labai sunku konkuruoti su kitomis ir jos nebegalės laikytis pakto reikalavimų. E, nes jeigu laikysis, tai jų deficitas tik auks, e, įplaukos į biudžetą uh, E, mažės ir daugės išlaidų socialinės apsaugos sričiai. Kaip tada e, bus su jaunuoliu, jaunų žmonių nedarbu, apskritai nedarbu? Ar jūs atsižvelgsite į tokias aplinkybės, ar šios sutarties nuostatos paprasčiausiai įsigalios, ne atsižvelgiant į atitinkamos šalies sąlygas ir e, to šalies rinkėjų nuomonę? Kitas kalbėtojas, panas Ičelė iš Slovenijos. Hvala lepa, gospa predsedujoča. Labai ačiū, ponė pirmininkė. Norėčiau keletą žodžių pasakyti apie fiskalinės drausmės susitarimą ir bendrai apie fiskalinę drausmę, e, kaip ji e, apibriešta mūsų šiandien aptariamame dokumente. Mano nuomonė, šiame dokumente esmė surašyta trečiajame straipsnėje, jo pirmojo dalyje. Valstybės narės turi turėti subalansuotą biudžetą. Taip galėtume viską apibriežti. Vadinasi, valstybės narės negali išleisti daugiau, negu surenka ar sukuria. Dar toliau, e, dar daugiau yra pasakyta, neatsakingas e, skolinimas – negali būti tolesnio ekonomikos augimo pamatas. Ekonomika gali aukti tik būdama konkurencinga, kuriandama naujas darbo vietas ir užtikrindama ūkio augimą. Žinoma, turėtume, pa, turime pabrėžti ir nedarbo klausimą, nes jis itin aktualus. Taigi, mano nuomonė, ES valstybės narės susiduria su uh, nauju strateginiu sprendimu. Uh, kuris e, dabar e, priverčia kai kurias valstybės narės taikyti biudžeto drausmės priemonės, bet to tai reikalauja fiskalinio konsolidavimo. Fiskalinis konsolidavimas, tačiau vis tik tai negali būti e, daromas paties savo labui. Jis turi sukurti ne tik konkurencingą ekonomiką, bet ir inovacijas, didesnį konkurencingumą, net ir lyginant su Azijos valstybėms ir Junktinėms Amerikos valstybėmis. Taigi trumpai. Europos ateities kartos negalės e, toliau gyventi kreditų pagrindų. E, ateityje Europos ekonomika turės e, būti pelninga ir aukti savo e, sąskaitą. Daugelis naujų valstybių narių, skaitant ir Sloveniją, e, patyrė tokį fenomeną, kai skola išaugo beveik du kartus ir dabar e, pasiekė beveik 50 procentų nuo BVP, o dar prieš trejus metus tik tai 24 tie sudarė mūsų skola. Taigi visos naujos valstybės narys susiduria su naujais iššūkiais, naujais uždaviniais ir mums reikia ieškoti galimybių konsoliduoti viešuosius finansus. Kitaip tariant, turime mažinti valstybės išlaidas. 2012 metais valstybės išlaidos turi būti sumažintos 3 procentais, iki 3 procentų nuo BVP. Kitaip tariant, mūsų deficitas e, turi e, siekti 3 procentus, o dabar jis sudaro 5,6. Toliau, e, atsižvelgiant į tą auksinę taisyklę, kurią valstybės narės turės įtraukti į savo teisės aktus mes suprantame, kad turėsime subalansuoti įplaukas ir išlaidas. Suprantame, kad įgyvendinant šį fiskalinės drausmės susitarimą iškils nemažai problemų, bet griežtai ir mm, trumpai sakant, aš manau, kad tai yra teisingiausias kelias ir Slovenijai, ir ES bendrai, kad pasiektume konkurencingesnį ekonomiką. Labai ačiū. Alex Bodiu iš Luksemburgo. Ačiū, ponė pirmininkė. Aš norėčiau dvi pastabas išsakyti. Pirmiausia, dėl biudžetinio e, susitarimo ir dėl auksinės taisyklės. Dėl e, valstybės finansų. Manau, kad akivaizdu, jog reikia e, susijęti bendruosius tikslus e, su e, konkrečiamis įgyvendinimo priemonės. Mes turime sukurti tam tikrą ribojimo sistemą. Bet aš manau, kad visuomet reikia palikti galimybę valstybėms narėms pasirinkti. Jos pačios turi pasirinkti kelią, kaip nustatytų tikslų pasiekti. E, galime numatyti priemonės, e, kaip pasiekti finansinių tikslų ir tai turi būti daroma nacionaliniu lygiu ir dėl to turi nuspręsti nacionaliniai parlamentai. Aš e, jaučiu šiokį tokį nerimą, kai manau, matau, kaip darbas yra pasiskirstomas tarp tarybos ir komisijos ir vis e, dažniau e, mes priklausome nuo komisijos ir tarybos priimamų priemonių, kaip finansinių e, tikslų pasiekti. Mano nuomonė, Europos parlamentas dalyvaudama šioje procedūroje negalėtų apriboti nacionalinių parlamentų judėjimo laisvės. E, galbūt tas keitimasis nuomonėmis tarp Europos parlamento ir nacionalinių parlamentų yra naudingas, bet aš lygiai taip pat manau, kad yra naudinga mums keistis nuomonėmis tarp nacionalinių parlamentų e, tarpusavyje. Ir e, togi mes turėjome tą daryti ir priimant ne tik šį sustarimą, bet ir šešių dokumentų paketą. Dėl auksinės taisyklės Aš su šiokiu tokiu palengvėjimu vertinu tą faktą, kad pagaliau buvo vyriausybių atsisakyta idėja, idėjos e, įrašyti šią sutartį į nacionalinės konstitucijas. Aš e, matau du dalykus šioje auksinėje taisyklėje. Pirmiausia, dėl e, stabilumo ir augimo pakto. Tai buvo tarptautinis susitarimas. Jis turėjo supra konstitucinę galę. Ir jau ten buvo nustatyta biudžetinio balanso nuostata. E, taigi, kokia yra papildoma vertė, jeigu mes vesime tą auksinę taisyklę į nacionalinius teisės aktus? Kitas dalykas. E, tokia sistema gali tokias, funkcionuoti tokiose valstybėse kaip Prancūzijoje ir Vokietijoje, kur konstitucinis teismas gali kontroliuoti biudžetinių įstatymų konstitu, konstitu, na, atitikimą konstitucijai. Europa negali įvesti naujos uh, konstitucinės sistemos, negali kištis į skirtingų valstybių konstitucijas. Todėl būtina nustatyti tam tikrą lankstumą šiai auksiniai taisykliai perkelti į nacionalinę teisę, nes jeigu to nebus padaryta, sukursime didelę painiavą. Taigi man šiek tiek dabar lengviau, kad tos idėjos buvo atsisakyta ir pagaliau blaivus protas laimėjo. Thank you very much. Um, we will... Labai ačiū. Užimtumo komiteto pranešėjas turėjo ateiti, bet negalėjo atvykti, bet suteiksiu žodį e, pirmininkė užimtumo komiteto, ką nors sugalvoti. E, ir suteikiu žodį tai pačiai pirmininkiai, poniai Pervans Bereš. Dėkoju pirmininkė. Aš e, kalbėsiu dabar savo vardu. Dėl eurozonos istorijos ekspertai, stebėtojai e, negirdėjo 2007 metais, e, neižiūrėjo krizės Ir matome, kad e, dabar galvojame apie auksinę taisyklę, bet anksčiau optimaliai įvestos taisyklės e, ne veikė, nefunkcionavo. Tai buvo 2007 metais, e, dešimt metų praėjo nuo eurozonos funkcionavimo ir augimo ir stabilumo paktas, kuris turėjo mums būti auksinė taisyklė, E, vis tik tai e, to nepasternau ir matome, kad atsirado makroekonominių skirtumų, konkurencingumo skirtumų eurozonoje ir e, tai tampa nebetvaru šiandieną. Turime pasimokyti iš praeities ir buvo priimtas šešių priemonių paketas – kuris skirtas valdymui pagerinti. Ir taip pat e, juo buvo siekiama iš naujo subalansuoti Europos ekonomiką, tačiau tai vėlgi nebuvo visiškai e, visus patenkinantis e, žingsnis, nors parlamentas balsavo už šių priemonių paketą. Dabar pateiktas pasiūlymas dėl naujų taisyklių, siekiant dar sugriežtinti reikalavimus. Ir Mm, siekiama atsižvelgti kaip galima labiau į makroekonomikos disbalansą. Reikia pripažinti e, eurozonos sunkumus e, patirtus per e, dešimtmetį praeitą. Naujojoje sutartyje numatyta gana nemažai dalykų ir aš greitai juos priminsiu. Pirmiausia, E, siekiama užtikrinti naują pusiausvyrę tarp naujų taisyklių ir tiksliau nebėra e, sąryšio tarp to ir makroekonominio disbalanso. Siekiama taisyklę padaryti konstitucinę nuostatą. Labai apmaudu, kad Britanija neįsitraukia į šio susitarimo ar sutarties rengimą. Tačiau e, buvo pasirinktas išlygos kelias iš finansinių teisėkoros aktų ir tai yra visiškai nepriimtina. Dėl Graikijos, Airijos, Portugalijos. E, jų problemams spręsti tokios sutarties nereikia, kad būtų joms nustatytos griežtas taisyklės. Šiaip yra daug politinių diskusijų, kurios susijusios su atskiromis e, valstybėmis narėmis. Vakar buvo kalbama apie tai, kad eurozonai reikia tam tikro griežtumo, bet taip pat reikia užsitikrinti ir bendrą ateitį, o sutartis mums e, to paprasčiausiai nenumato. Pasižiūrėkime į pirmąjį straipsnį. Jame kalbama apie augimą. Tačiau Logika yra tokia pat. E, sveiki valstybės finansai, biudžeto drausmė ir sakoma, kad tai automatiškai užtikrins augimą. E, tai tarsi, kai ECB sako, kad kainų stabilumas užtikrina augimą. Europos ekonomika atskirai ir bendrai jau už tokią e, auksinę taisyklę labai brangiai sumokėjo. Ji nesukūrė darbo vietų ir neužtikrino augimo. E, šios diskusijos. E, aš dabar neturiu laiko aptarti visų parlamentinės dimensijos aspektų, galbūt išvadose apie tai pakalbėsiu. Bet norėčiau atkreipti jūsų dėmesį. Į pavojų, e, kuris atranda dėl to, kad kalbam apie augimą ir užimtumą ir e, kad numatomos tam tikros nuostatos šioje sutartyje, kurios iš tikrųjų to neužtikrina. Labai ačiū. Pervanš pasakė, jog tai jos asmeninė nuomonė ir ji nekalbėjo e, komiteto vardu. Taip teisingai. Dabar Lindonas Harrisonas iš Junktinės karalystės. Pone pirmininkė, aš kalbu uh, Lordų rūmo komiteto dėl Europos Sąjungos reikalų vardu. Uh, mes uh, atstovaujame įvairioms politinėms jėgoms. E, e, buvo pasiūlytas, pasiū, patvirtintas pasiūlymas dėl šešių e, priemonių paketo kovo 11. Davidas Lidingtonas, Europos reikalų ministras, išreiškė palankę nuomonę dėl Europos semestro, mano nuomonė, tai tas pats, kas anksčiau plačios ekonominės gairės. Vėliau mes paskelbėjome savo nuomonę dėl fiskalinės sutarties ir e, taip pat ten rašėme, kad reikia galvoti, kaip pagerinti ES konkurencingumą, o tam reikia e, skatinti augimą. Aš sutinku su Elmaro Broko pasiūlymu, kad mes turėtume e, galvoti daugiau apie struktūrinius fondus. Taip pat kolega iš Danijos pateikė pavyzdį apie bendrosios rinkos stiprinimą būtent patentų srityje. Dėl e, trijų priemonių paketo mes e, pasiū, pritarėme e, pagalbą, pagalbos priemonėms Graikijai. Taip pat pritarėme bankų rekapitalizavimui tačiau nepritarėme e, atšaukimui reikalavimo dėl skolintų ir nuosavų lėšų santykio, nes tai mūsų nuomonė sustiprintų tik tai e, jų poziciją. Mes e, taip pat prašome vyriausybės paaiškinti, kodėl nepasirašyta fiskalinė sutartis, nežinome, ar bus dabar iš tikrųjų apsaugota finansų rinka, Londono centras Dar e, norėčiau pasakyti, pirmininkė, kad lordų rūmai e, prie prie išvados, jog nėra jokios priežasties, dėl kurios neturėtume pasirašyti sutarties. Ir norėčiau, kad jūs suprastumėte, jog mes, e, lordų rūmai, savo specialiame komitete priėmė prie vieningos nuomonės dėl šio klausimo. Mes taip pat esame parengę pranešimą dėl atskiros kreditų atskirų kredito e, reitingo agentūrų. Uh, Mūsų nuomonė europietiškoji agentūra netliktų deramo darbo, taip pat mes pareiškėme nuomonę dėl ES priežios struktūros, e, rengėme pranešimą dėl finansinių sandorių mokesčio ir taip pat pranešimą arba ataskaitą dėl e, daugiametės finansavimo programos 14-20 metams. Mes manome, kad e, daug kas gerėja bet labai svarbu yra atgaivinti vidaus rinką. E, Duncan Seiga, lordų rūmų atstovas Europos parlamente, galėtų pateikti jums daugiau, daugiau medžiagos šiais klausimais, jeigu e, jūs, kolegos, norėtumėte. Dabar Italijos atstovas. Grazie, prezidente. E... Ehm, Dėkoju, ponė pirmininkė. Manau, kad Italija jau tikriausiai ėmėsi veiksmų užbėgdama aki, už akių tam fiskaliniam paktui, nes tarsi ta auksinė taisyklė ir bu, jau buvo įtraukta į mūsų konstituciją, tai mes tarsi jau ir baigėme šį procesą, nes nuo kito mėnesio ta taisyklė galios mūsų konstitucijoje, tačiau nemanau, kad tai padės išspręsti visas problemas. Ir tos nuostatos įkelimas į nacionalinę konstituciją reiškia, kad pirminę kontrolę turėtų vykdyti ne bendrijos institucijos, bet nacionalinės tarnybos. Todėl kol kas kyla neiškumų dėl šio klausimo ir čia norėčiau papildyti kolegą iš Luksemburgo. Neaišku, kokios institucijos galiausiai turės veikti. Ar tai turės būti konstitucinis teismas, ar tai turės e, būti, pavyzdžiui, auditorumai. Aš norėčiau išgirsti jūsų nuomonę šiuo klausimu. Kokį vaidmenį vaidina tos institucijos ir kokios tai institucijos turėtų būti, kurios čia institucijos turėtų kontroliuoti, kad būtų laikomasi vidutinio laikotarpio tikslų. Man atrodo, kad tai yra labai svarbus klausimas. Kalbant apie konstitucinę reformą, kuri vykdoma Italijoje, mes pasitelkėme nepriklausomas e, institucijas, o toliau dar pasakysiu tokią asmeninę nuomonę dėl e, demokratijos ir dalyvavimo. Mano asmeninė patirtis darbo Italijos parlamente, o tas darbas tikrai jau, aš jau dirbu jame ilgai. E, galiu, iš tos patirties galėčiau pasakyti, kad ES siūlomos sutartis e, buvo visuomet palaikomos, tik tai problema yra ta, kad į tuos pasiūlymus nesigilina nacionaliniai parlamentai. Tos klausimus sprendžia tik tai tos tie keli kolegos, kurie išmano tos klausimus. Nėra kažkokios bendros diskusijos nacionaliniuose parlamentuose. Ir todėl visuomenė nėra pakankamai informuojama. E, vienintelė galimybė informuoti visuomenė būtų referendumas, nors pagal Italijos konstituciją tai nėra numatyta. Todėl manau, kad mums reikia atrasti kažkokį būdą, kaip būtų galima žmonės įtraukti į sprendimo e, prieimimą, nes iš tiesų e, iškils pavojus, kad mūsų piliečiai pamatys ES sprendimus tik tai tada, kai iškils kažkokios baisios jų pasiekmes. Dėkoju. Dabar ponas Donahue iš Airijos. Dar gavome du prašymus pasisakyti. Po pono Danahiu kalbės Van Hok iš Europos parlamento, o paskui ponas Pinto iš Portugalijos. Prašau. Ačiū, ponė pirmininkė. Turiu tris klausimus, norėčiau juos skirti Europos parlamento pranešėjams. Pirmasis klausimas dėl to, kaip nacionalinių finansų problemos bus sprendžiamos. Bet e, mano klausimas yra susijęs ne su tuo, kad valstybių narių skirtingos yra finansavimo problemos. Apie jas, aišku, turėsim kalbėti ir jas spręsti, nepaisant to, ar egzistuos fiskalinės drausmės sutartis ar ne. E, matome, kad valstybės, tokios kaip Airija, kurios yra mažos ir atviros, E, turbūt e, kur kas mieliau e, dalintųsi finansiniu suverenumu su Europos politinėmis institucijomis, o finansų rinkos to ne, geriau su fina, Europos institucijomis negu su finansų rinkomis. Ir e, kai reikia strategiškai pasirinkti, su kuo mes norim savo suverenumą dalintis, turime kreiptis į savo žmonės ir jų pasiklausti. Mano klausimas yra susijęs su priekybos disbalansu, e, makroekonominiu disbalansu, apie kuriuos yra kalbama šešių dokumentų pakete. Man atrodo, yra gyvybiškai svarbu e, taikyti tokią pačią parlamentinę kontrolę E, ir tokioms sritims, e, šioms sritims, kaip ir skolos ar deficito atveju. Fiskalinė krizė, su, kuriomis, su kuria dabar susiduria valstybės narės, e, atsirado dėl mokėjimų disbalanso ir savos ekonomikos disbalanso. Tai yra pagrindinė krizės priežastis. Tai tik krizė nekilo tik tai dėl pavienių sprendimų, dėl išlaidų ir mokesčių. O trečiasis klausimas yra susijęs dėl vidutinės trukmės laikotarpių. E, sutarties trečias e, straipsnis. Jeigu valstybė e, patenka į tokias aplinkybės, kai e, vidutinės trukmės tikslai tampa realūs, yra susitariama dėl konkrečių veiksmų, dėl konkrečių problemų, kurias reikia išspręsti. E, Tačiau dėl išorinės aplinkos gali būti, kad valstybė narė vis dar nesugeba gyvendinti tikslų susijusių su deficito mažinimu. Man atrodo, kad yra labai daug valstybių narių, kurios savo įsipareigojimus patenkins. Tačiau dėl kitų valstybių įtakos, dėl išorinių veiksnių, jums bus labai sunku e, patenkinti tikslus susijusius su biudžeto mažinimu. Ir tai gali sukelti realią legitimumo krizę. Ačiū. Uh, thank you, uh, Liam Van Gogh. Van Gogh. Merci, Madame la Présidente. Ačiū, ponė pirmininkė. Šiandien uh, kalbėjo uh, daug kolegų iš uh, Didžiosios Britanijos Reikia pasakyti, kad ekonomikos istorijoje yra tokių auksinių taisyklių, kurios iki pat 2004 metų buvo auksinės taisyklės ir jungtiniai karalystiai. Tuo metu, e, skaičiuojant e, e, valstybės deficitą, buvo galvojama apie valstybės biudžeto išlaidas. Tai buvo Tonio Blero laikotarpis. Ir reikia pasakyti, kad tada padėtis finansinė buvo geresnė masiškai buvo investuojama į e, valstybės infrastruktūrą, buvo prisimta daug įsipareigojimų sveikatos ir švietimo srityje, o tuo tarpu centrinis bankas pradėjo kištis į viešosios skolos tvarkymą ir tada iškilo daug problemų dėl palūkanų normų. Reikėjo keisti politiką, e, kuri jungtiniai karalystiai, kuri nepriklauso zonai, leido išlaikyti savo konkurencingumą. Aš suprantu savo kolegas iš Junktinės karalystės, kurie gana skeptiškai vertina Europos Sąjungą ir Europos centrinis bankas negali kištis taip, kaip yra dabar. Ir ta auksinė taisyklė, kurią siūlome, yra per daug griežta ir per daug ribojanti. Bet tik tai naivuoliai gali manyti, kad ribojanti auksinė taisyklė numatyta Merkozi sutartyje leis mums ir sumažinti e, deficitą, ir padidinti ekonomikos augimą bei sukurti darbo vietas. Jeigu tekste parašysite e, užimtumas, ekonomikos augimas ir fiskalinis konsolidavimas, tai nebūtinai tai bus, nes biudžeto konsolidavimo politika ES jau dešimt metų yra e, vykdoma. Pervanšberes teisingai pasakė, per dešimt metų mes e, e, įvaldėme išlaidas. Bet e, kasgi buvo 2009 metais, paaiškėjo, kad visose valstybėse narėse valstybės išlaidos nebuvo tvarkomos gerai. Ir mes jau dabar pradėjome nustatyti didžiulės palūkanas ateities kartoms Ir tokia politika, kokia buvo vykdoma pastaruosius dešimt metų ir sukūrė tą vadėtį, kokią esame dabar, tokį biudžet, e, struktūrinį deficitą. Dėl struktūrinio deficito, apie kurį yra kalbama Merkozy sutartyje, aš norėčiau paprašyti jūsų pagalvoti apie tai, apie ką vakar kalbėjome nemažai. Defici, e, struktūrinio deficito koncepcija su kėlė labai daug diskusijų tarp ekonomistų. Struktūrinis deficitas teoriškai yra siejamas su augimo tempu, su ekonomikos potencialu ir tas ekonomikos augimas turi būti suderinamas su stabilia infliacija. Ir anot e, įprastinių tradicinių ekonomistų ilgalaikėje perspektyvoje ekonomika pradėtų aukti, nes e, e įplaukų ir išlaidų sistema išliktų maždaug tokia pati. E, šiuo atveju e, e, matome, kad deficitas yra kur kas didesnis negu galbūt reikėtų, 3 procentai, sakykime, kaip yra numatyta. Ir ta struktūrinio deficito savoka empiriškai tampa nebesolidi. Mes turime pripažinti, kad tai, ką mes vadiname struktūrinio deficitu, labai greitai pasikeitė, labai daug e, evoliucionavo. Struktūrinis deficitas per pačią krizę labai daug e, pasikeitė kaip savoka. Ir struktūrinis deficitas dabar priklauso nuo einamosios sąskaitos deficito. Ir e, jis priklauso nuo ekonomikos augimo tempų ir e, nuo e, paklausos, o paklausa ES dabar sumažėjo dėl vartojimo mažėjimo ir dėl bendrovių investavimo politikos. Merkozi sutartis neleidžia mums elgtis e, taip, kad galėtume konsolizuoti nacionalinę biudžeto politiką. Struktūrinio deficito savoka iki šiol išlieka nepaprastai trapi teoriniu požiūriu. Ir kadangi biudžeto konsolidavimo politika uh, naudojasi e, kvestionuotina ideologija, tai belieka remti tuos, kurie sako, kad reikia iš naujo dėrėtis dėl Merkozi sutarties. Ir e, tada Europos solidarumo mechanizmas galėtų būti veiksmingesnis ir tada mes rastume priemonių ekonomikai auginti. Uh, now, uh, mot... Dabar uh, ponas Matopinto iš Portugalijos. Pone pirmininkė, visų pirma norėčiau pasakyti, kad auksinės taisyklės pasiūlymas, kuri turėtų padėti mažinti deficitą, buvo jau svarstyta mūsų, buvo svarstytas mūsų valstybėje ir 2010 metais mes patvirtinome biudžeto įstatymą, taigi tas įstatymas jau yra patvirtintas, O taigi jau 2015 mes turime tam tikrą priemonę, kuri atitinka tą fiskalinio pakto auksinę taisyklę. Tačiau kyla klausimas, ar visą tai reikia įtraukti į konstituciją, ar galima palikti tiesiog įstatymu. Šiuo metu, ir jūs tą puikiai žinote, mano valstybėje vykdomos struktūrinio priderinimo priemonės ir mūsų šalyje yra vyrauja susitari, toksai susitarimas ar vieninga nuomonė, nes 80 procentų e, visų e, partijų atstovų pritarė šioms priemonėms lygiai taip pat kaip ir 80 procentų tautos. Tačiau e, dabar ta ekonominė atmosfera nėra tokia palanki šitų priemonių įgyvendinimui. Ji, tokia, ji nėra tokia palanki, kaip tuomet, kai buvo pasirašytas e, ketinimų protokolas. Taigi, bandant įgyvendinti šį fiskalinį paktą, reikia atsižvelgti į šios krizės priežastis. E, tikslų bus sunku pasiekti dėl to, kad pasikeitė ekonominė atmosfera šalyje ir e, investicijų klimatas. Į tokius dalykus reikia atsižvelgti. Toliau esminis dalykas, man atrodo, kad šitas susitarimas, kuris turėtų stiprinti e, biudžeto drausmę, būtų geras dalykas, tačiau mums nepavyko e, palenkti į savo pusę visų e, partnerių. Todėl dabar kalbame apie tarp valstybinius susitarimus, tačiau juk esminis klausimas yra struktūrinis deficitas. Tai yra tarsi toks judantis tikslas. Ir reiktų atsižvelgti dar į tokį aspektą, kaip yra su, tai, su tuo kreipimusi į teismą. Ar atskiros valstybės narės gali tą daryti? kaip čia yra su, su solidarumu. Ar nebūtų tikslinga palikti šios kompetencijos komisijai? Šiame pakte yra numatytos įvairios priemonės, tačiau tuo pačiu juo bandoma siekti ir tikslų, ypač ekonomikos augimo tikslo. Ir tas ekonomikos augimo tikslas e, turėtų būti turimas omenyje, kuomet yra deramas dėl struktūrinių fondų, nes jeigu mes kalbėsime tik apie biudžeto drausmę, o neskatinsime e, ekonomikos augimo tose šalise, kurios susiduria su sunkumais, tai iškils didelių problemų. Dėkoju. Dabar suteiksiu žodį ponui Oli Šmit iš Europos parlamento, prašau. Dėkoju, ponė pirmininkė. Aš esu liberalas iš Švedijos, o kaip žinote, Švedija nepriklauso eurozonai. Norėčiau pabrėžti, kad svarbus dalykas, svarbiausias dalykas yra tai, kad mes čia visi susirinkome ir diskutuojame šiomis temomis. Nes pavojingiausias dalykas, kuris gali atsitikti Europai, e, yra tas, kad mes Europą skirstome į skirtingas kategorijas. Tai yra tikrai labai pavojinga tendencija ir tikiuosi, kad mes to nedarysime, nes istorija rodo, kad tai galėtų turėti dramatinės pasiekmes. Taigi, manau, kad tokie susitikimai, jie yra tikrai labai geri, jie pasitvirtino. Ir um, yra labai svarbu, kad mes diskutuojame. Aš vakar klausiausi diskusijų ir šiandien klausiausi diskusijų ir galiu pasakyti, kad e, mano nuomonė yra kitokia. Nors mes ir ne, ne visi priklausome eurozonai, mes e, visi esame tarpusavėje susiję ir aišku, mes turime gerbti nacionalinių parlamentų e, sprendimus ir nacionalinių valstybių piliečių norus. E, pavyzdžiui, mano valstybėje nėra referendumo kaip kaip Junktinėje karalystėje, tačiau mes galime, kal, svarbus dalykas yra tai, kad mes galime e, kalbėti apie tokius dalykus ir mes turime suvokti, kad mes visi esame susiję. Dėkoju, daugiau niekas neprašė žodžio. Pateikta nemažai klausimų pranešėjams pagrindiniams, turime laiko atsakyti į juos. Dabar atvirkštinė tvarka. Suteiksiu žodį pranešėjams ir pirmasis Elmaras. Atsidank. Dėkoju, ponė pirmininkė. Pasakysiu keletą trumpų pastabų. Pirma, džiaugiuosi dėl to, kad 25 valstybės narės pasisako už E, šias priemonės, tai reiškia, kad ES nėra skaidoma. Toliau vyrauja vienybė, nors dvi valstybės narės tarsi izoliuojasi. Taip pat mes turime daryti viską, kad ES nebūtų politiškai skaidoma į eurozonos valstybės ir ne eurozonos valstybės. Taigi mes turime siekti ES vienybės Ir e, mes žinome, kad visos valstybės išskyrus Jungtinę karalystę e, ir yra įsipareigoję prisijungti ir Danija yra įsipareigoję prisijungti prie eurozonos, kai jos e, tenkins tam tikrus kriterijus. Taip pat yra labai svarbu, kad reikia stiprinti bendradarbiavimą tarp Europos parlamento ir nacionalinių parlamentų. Atsižvelgiant į Lisabono sutartį ir atitinkamas nacional, nacionalinės konstitucijas, galima aiškiai pabrėžti, kad nacionalinio parlamento vaidmuo E, yra toks pats kaip ir Europos parlamento. Taigi mes turime e, kiek įmanoma labiau bendrauti tarpusavyje ir kontroliuoti savo administracinius tikslus. Ir aš norėčiau pritarti Silvi Gulvert, ir tai bus iš dalies atsakymas į tai, ką pasakė ponė Beres. Mes e, susidurėme su tokia situacija, ar mes laikysimės įtikinamų taisyklių ir stiprinsime tas taisyklės, ar paliksime rinkoms spręsti, kokia bus mūsų ateitis. Aš vis tik pasirinkčiau taisyklių laikymasi. Jungtinė karalystė e, išreiškia, e, turi aiškę išlygą dėl euro. E, Jungtinė karalystė gali prisijungti prie fiskalinio pakto. E, ir tai neturės jokių pasiekmių jungtiniai karalystiai, nes ji turi savo išlygą. Ir jeigu dabar mes kalbėsime apie tų 25 valstybių narių konkurencingumą, tai aišku, mes negalėsime nieko pakeisti. E, Jungtinė karalystė turi e, pati suvokti, kad tam tikrose susitikimuose jos nebus. Tai yra jos sprendimas. Su teisėtumu, su legalumu yra aišku toks dalykas. Pagal tarptautinę teisę e, tai yra tarptautinis susitarimas ir aišku valstybės narės pagal tarptautinę teisę gali e, pasirašyti susitarimus. Tai yra laisva sutarties šalių, sutarties partnerių valia tai nėra joks prieštaravimas demokratijai, net jeigu ir sutarties šalis nusprendžia priimti kažkokias taisyklės ir jų laikytis, net jeigu tai yra ratifikuojama per referendumą. Aš nemanau, kad tai yra kažkokia grėsmė nacionaliniai demokratijai, nes e, tai yra laisvas demokratinis sprendimas. Taip pat norėčiau dar atkreipti dėmesį į tokį dalyką Taip, ponė Merkel bando sumažinti rizikas, nes ji prisijama atsakomybę už rizikas per tas garantijas, kurias jos valstybė suteikia kitoms valstybėms. Mes veikiame solidariai. Tai yra tos 17 valstybių veikia solidariai. Ir manau, kad ta valstybė, kuri nėra solidari, negali e, primesti ar priekaištauti toms solidarioms valstybėms dėl to, kad jos e, bando mažinti rizikas. Tas, kas nepritarė solidarumui, tas e, e, neturi nieko bendro su tomis rizikomis ir neturi teisės kritikuoti, nes jeigu, e, nes jeigu E, euras žlugtų, jungtinė karalystė susidurtų su didesniais sunkumais ir greičiau susidurtų su įvairiais sunkumais, kaip didžiulis nedarbas ir panašiai, negu kai kurios eurozonos valstybės. Tai yra įrodyta, taigi šitos tiesos nereikia pamiršti. Taip pat nereikia pamiršti, kad e, e su šita su, sutartimi kurios mums pavyko pasiekti, nors Britanija prieštaravo, mes turėsime e, atitinkamas taisyklės, e, pagal kurias Junktinė karalystė galės dalyvauti ir Europos parlamente, ir e, vadovų tarybose. Taigi, manau, kad mes čia kalbame apie tokį labai draugišką mostą iš tų 25 valstybių pusės Junktiniai karalystiai. E, manau, kad taip atsakiau į klausimą dėl šio pakto, dėl tarp valstybinio susitarimo. Sankcijos bus taikomos pagal šešių dokumentų paketą. E, čia mes kalbame apie, taip pat apie e, teisingumo teismo sprendimus ir tai yra laisvas valstybių narių susitarimas, laisva jų valia, ar jos laikysis šitų nuostatų, tai yra laisvai pasirinktos taisyklės ir man atrodo, kad pavyzdžiui ir škotai laikosi Londono priimtų įstatymų, taigi taip ir valstybės narės laikysis tų bendrų įstatymų įsipareigojimų, kurios patys patvirtino. E, toliau buvo paliestas klausimas e, dėl tos auksinės taisyklės yra aišku, kad šitą krizę pradė, padės nugalėti didesnis ūkio augimas. Tačiau, kad būtume kad veiktume įtikinamai, mes turime laikytis taisyklių, o to nedarėme pasta, per pastarąjį dešimtmetį, dėl to ir atsirado tokia skolų krizė, dėl to mes tapome taip priklausomi nuo tarptautinių rinkų, nuo rinkų, kurios yra tikrai nepakeliamos, kurios, e, kurios vertina e, visų valstybių narių patikimumą tačiau rinkose yra 500 bilijonų eurų, kurios, kurie cirkuliuoja. Ir manau, kad mes turime tą turėti omenyje ir turime kalbėti apie e, griežtas e, taisyklės, kad tie 500 bilijonų nesužlugdytų valstybių narių. Todėl manau, kad buvo labai e, svarbus sprendimas nepaklusti Junktinės karalystės reikalavimui viską palikti reguliuoti rinkoms. Taigi mes turime rūpintis tuo, kad jeigu yra priimami sprendimai dėl Graikijos, tai bent jau pusė iš jų e, yra e, pasiūlymai dėl restruktūrizacijos. Tai nėra vien taupimo priemonės, kas yra nuolat pabrėžiama. Ir investicijos veiks puikiai tik tai tada, kai bus sukurta atitinkama konkurencinga sistema, konkurencinga struktūra. Taigi mes turime kalbėti apie įvairias užduotis. Būtų labai e, neteisinga sakyti, kad ECB siekia tik tai biudžeto drausmės. Tai yra prioritetinė e, užduotis. Tačiau E, tie 500 milijonų eurų mili... Tie e, turi padėti, daryti, turime padė, daryti viską, kad tie 500 milijonų mums padėtų. Taip pat e, mes turime iš kitos pusės siekti tos biudžeto drausmės, nes mes negalime kalbėti tik tai, pavyzdžiui, apie vieną punktą, kai, kalbame, e, kai iš tiesų susitarime kalbama apie e, visą eilę kitų punktų. Taigi mes turime e, atsižvelgti į visus tos punktus ir tik tai tuomet galėsime nugalėti krizę. E, tačiau jeigu Junktinė karalystė bandys. E, E, spręsti, jeigu mes darytume taip kaip Junktinė karalystė ir bandytume spręsti problemas e, vis daugiau e, pinigų išleisdami, tai tuomet kiltų dar didesnės problemos. O jeigu mums pavyks laikytis nustatytų taisyklių, tai po dviejų ar tre, trijų metų mes tikrai tapsime konkurencingesni už tuos, kurie nesilaiko, e, nesilaikys tų taisyklių. Taigi mes, europiečiai, dabar išgyvename kovą, kuri yra susijusi su dramatiniais pokyčiais visame pasaulyje. Kai aš pasižiūriu į Kiniją, į kitas valstybės ir, matom, ir, pasi, ir matau tai, kad mes neturime žaliavų, tai galiu pasakyti, kad jeigu mes neveiksime iš vien, E, tai tuomet mes susidursime su didelėmis problemomis. Tokia yra šios kovos esmė ir manau, kad rinkiminės kampanijos metu savo žmonėms reikia sakyti tiesą, o ne e, pasakoti tas pasakas, kurios buvo pasakojamos mūsų rinkėjams 8 ar 9 dešimtmetyje. Tai yra reikia atsisakyti populizmo ir sakyti tikrą tiesą. Ačiū. Roberto. Roberto. Norėčiau atsakyti ir man pateiktus klausimus. Pirmiausiai, Bilas Kešas, kiti klausė manęs apie teisėtumą. Man būtų įdomu sulaukti iš jūsų konkrečių pavyzdžių dėl tų abejonių, dėl teisėtumo, nes teisėtumas yra labai plati savoka. Aš pradžioje sakiau dėl uh, auksinės taisyklės konstitucinio statuso. Tai nėra privalomas reikalavimas, sakoma, pageidautina, kad tai būtų įrašyta į konstituciją. Kai kuriuose šalyse dėl to gali reik, reikėti renkti referendumą. E, toliau Europos institucijų vaidmuo e, sutartis, e, jos galutinis variantas atspindi reikalavimus, e, kurie jau egzistuoja teisės aktuose. Taigi ES institucijos neturės prisimti naujų užduočių ar užduočių, kurios prieštarautų dabartiniams užduotims. Pavyzdžiui, komisija jau turi apibriežti vidutinės trukmės tikslus, taip pat apibriežti struktūrinio deficito savoką ir teisinga bus pastebėti, kad struktūrinis deficitas uh, tarsi neegzistuoja <laughs> natūraliai, viskas priklauso nuo to, kaip tu jį apibrėži. Ir būtent komisija apibrėžia struktūrinį deficitą pasiremdama ES teisės aktais. Taigi neatsiras papildomos naujos užduoties e, komisijai. Komisija jau turi atlikti tokią užduotį. E, ir Europos parlamentas įsitraukė į dėrybas ir dabar sakoma, kad e, komisija turi gyvendinti priemonės es e, mastu pagal ES teisės aktų nuostatas institucijos, jeigu turės kažkokių konkrečių užduočių, tai viskas bus reglamentuojama pagal egzistuojančius ES teisės aktus. E, ši mintis, kad neteisė įtraukti ES institucijas į sutarties įgyvendinimą yra neteisinga, nes sutartis atspindi dabartinius ES teisės aktus, taip pat ir atskiroms eurozonos nuostoms įgyvendinti. 100 e, 13 straipsnio 6 dalyje kalbama apie konkrečias nuostatas eurozonai. Ir kalba, sakoma, kad e, teisinis šitas naujas sustarimas e, kels problemų, bet tai nėra pagrysta. E, dėl aštuntojo straipsnio Europos teisingumo teismo vaidmens antra dalis e, šio straipsnio e, kelia gal ir man šiokių tokio abejonių, bet teisingumo teismas nuspręs, ar bus taikomas aštuntas straipsnis, o galbūt bus galima pasitelkti straipsnį 260 e, Lisabono sutarties kaip teisinį pagrindą dėl Taip pat e, minimas ir 273 starties e, e, straipsnis. Taigi pats Teisingumo teismas ir nuspręs, kurią pastraipą taikyti. Dėl e, nuobaudų dydžio viskas labai sudėtingas, sutartyje minimi trys skirtingi mechanizmai. E, Dėl e, bausmių pirmasis paminėtas aštuntame straipsnėje, kur kalbam apie teisingumo teismą ir sakoma, kad jeigu nesilaikoma trečio straipsnio antros dalies, tik tai tada Europos teisingumo teismas turės įvertinti mm, atitinkamas e, nuostatas e, ir Ar, pavyzdžiui, vertins, ar įrašytos atitinkamos nuostatos į valstybių narių konstitucijas ir ar yra galima taikyti tam tikrą korekcinį mechanizmą. Aštuntas straipsnis leidžia pasirinkti vadovaujantis e, sutartį Lisabono sutarties 273 straipsnių taikyti korekcinius mechanizmus bet e, tai taip pat bus pateikta nacionalinėms priežios struktūroms ar teisėkuros e, institucijoms priežiūrai e, viskas vyks kaip, kad valstybė narė įprastai vyksta, kai tikrinama, kaip įgyvendinami yra teisės aktai. Gali būti nustatytos nuobaudos susijusios su šešių priemonių paketo įgyvendinimu. Taip pat nacionalinės priešios mechanizmas šiuo atveju veiks ir bus e, taikomos sankcijos pagal bendrijos teisės aktus – Tačiau sutartis ši nesusijusi su šešių priemonių paketu. Jau pačios šiame pakete yra numatytos tam tikros uh, nuobaudos ir uh, tai nie papildo, nei atima nieko iš sutarties šis šešių uh, priemonių, šešių dokumentų paketas. Bendrijos reglamente yra nustatytos jau nuobaudos. Struktūra e, sutartyje turi tris lygmenis, e, pagal kuriuos vykdoma kontrolė ir gali būti taikomos nuobaudos. Kitas klausimas e, - tam tikrų struktūrų nepriklausomumas. Pagal trečią straipsnį komisija neapibrėž principų valstybės narės galės apibrėžti kokia bus nepriklausoma institucija, kuri vykdys priežiūrą stebėseną nacionalinių lygmenių. Taigi čia yra e, nacionalinio pasirinkimo dalykas. Ir tai e, tik sustiprins biudžetinės drausmės aspektą. Mano nuomonė, tai yra būtina nuostata tam, kad būtų galima e, tvarkyti su bendraja mūsų valiuta. E, nes ne visko dabar pakanka. Aš suprantu, kolegos sakė, kad yra ir kitų rimtų problemų. Vieną iš jų paminėjo Portugalijos atstovas, skalbėjo apie makroekonomikos disbalansą, kaip kad e, rimta, e, kuris yra rimta problema. Komisija e, E, mums bent jau tai pasakyta, e, yra nustačiusi 4 procentų parametrą, o šalims su perviršiu 6 procentai. Ir Vokietija dabar turi 5,9 procentų perviršį. Taigi reikia dar labai daug ką padaryti, daug nuveikti deramai įgyvendinant Ferreira pranešimą dėl makroekonominių netolygumų Jeigu mes nespręsime šios problemos, tai iš tikrųjų nebaig, nesibaigs krizė nei ES, nei eurozonoje. E, dabar e, bus e, jau yra imtasi griežtesnių priemonių biudžeto drausmiai stiprinti nacionalinių lygmenių, bet taip pat turime nepamiršti, kad reikia investicijos priemonių, investicijų priemonių gerų ir ES lygmenių, pavyzdžiui, e, projektinių obligacijų klausimas iškyla, ES biudžeto klausimas, finansinių sandorių mokesčio, visi elementai tampa labai svarbus, kadangi mes turime e, kol kas struktūrą, kuri yra tarsi su viena koja, jinai nesubalansuota. Ir e, nacionaliniai parlamentai, man atrodo, galėtų suvaidinti labai stiprų vaidmenį. E, galbūt parlamentai galėtų įtakoti ir vyriausybės. Parlamentai yra labai svarbus įgyventinant įvairias priemonės. Vyriausybės, vyriausybės e, tampa tarsi e, aukštutiniais e, rūmais parlamento Europos Sąjungos ir e, reikėtų gal tarsi senatu tampa ir nacionaliniai parlamentai gali įtakoti vyriausybių veiksmus tame taip vadinamame senate. E, tai visiškai e, pateisina, duoda paaiškinimą, kodėl reikia dialogo tarp nacionalinio parlamento ir nacionalinių parlamentų ir Europos parlamentų, nes mes e, turime galvoti apie savo galės. Ir manau, kad šios dienos sesija pastarnavo šiam tikslui. Ačiū. Dėkuoju. Kiek prisimenu, e, du klausimai dar nebuvo išnagrinėti. Atsiprašau. Ponas Donahue pateikė keletą klausimų, vienas susijęs su makroekonomikos disbalansu ir šešių dokumentų paketu. Buvo kalbama, kad reikia daugiau priežiūros parlamentas bandė būtent ir eiti šią linkme ir teikė atitinkamus pakeitimus į šešių dokumentų paketą, bet mums nepavyko užsitikrinti visko, kad viskas būtų padaryta šiame pakete simetriškai. Netgi e, dėl rodiklių, indikatorių ir rezultatų lentelės. Bet yra priežios elementas įdėktas ir tikimėsi, tikimės, kad mums pavyks išspręsti jūsų minėtas problemas bėgant laikui. Aš nežinau, ar jūs dar norėtumėte, norėtumėte pakalbėti apie išorės poveikį. Buvo klausėma, kas atsitinka su vidutinės trukmės tikslais, jeigu neįvykdomi reikalavimai dėl tam tikrų išorės veiksnių. Šis klausimas yra labai svarbus, tai labai įdomus elementas Matome, kaip svarbu, kad parlamentas, komisija, valstybės narės sėkmingai gyvendintų trečią straipsnį, kad jį suderintų su egzistuojančiais ES teisės aktais. Tai svarbu dėl trečio straipsnio, bet dėl dar ketvirtojo, dėl skolos. Nes ten kalbame apie griežtesnio elemento įdėgymą E, Europos e, Sąjungos teisės e, aktų kontekste galime atsižvelgti į MTO, tai dėl rekomendacijų konkrečioms šalims, dėl atitinkamo rekomendacijų dėl biudžeto. Taigi egzistuoja tarpusavio priklausomybė tarp krizės vienoje šalyje ir kitoje padėties kitoje šalyje. Taip pat kyla klausimas, kaip komisija atliks savo užduotis, ar deramai, ar gerai ji dirbs. Bet tai yra susijęs su priežiūra tarp Europos parlamento ir Europos komisijos, kaip komisija apibrieš e, e, vidutinės trukmės tikslus, tuos MTO. Ir koks bus, e, kiek bus atsižvelgta į išorinius elementus. Man e, atrodo, kad į tai reikėtų labai rimtai atsižvelgti. Struktūrinis deficitas nėra sutarties deficitas, kalbam apie 3 procentus. Tai yra elementas, kuris yra įvairių veiksnių rezultatas. Manau, kad egzistuoja galimybė atsižvelgti į išorės veiksnius, bet viskas priklausys nuo to, kaip bus konkrečiai komisijos įgyvendamos priemonės. Ir e, man, matome, kad vėl išryškė parlamentų vaidmuo tiek nacionalinių, tiek, tiek Europos parlamento. Reikia palaikyti dialogą su vykdančiaja struktūra ne tik tai dėl ES e, sutarčių, bet matome, kad numatyta ES teisės aktuose ši užduotis laikrašiuose kasdien e, skaitome, kad buvo nuspręsta, jog e, Belgija turi pakoreguoti savo biudžetą ar deficitą iki tokio ir tokio ligmens. Bet tai yra ne tik tai skaičius dalykas, bet ir interpretavimo. Tai yra politinė ekonomija. E, reikia atsižvelgti į skirtingus veiksnius. Tai politikų jau užduotis ir Europos valdymas turėtų būti būtent toks ir man atrodo, kad per ateinančius metus dar turime daug ką padaryti šioje srityje. Merci, non, sur... Euh, Ačiū. Aš e, irgi galiu pakalbėti apie makroekonominį disbal disbalansą, nes Portugalijos kolega išskiria labai svarbus akcentus. Mes pradedame procedūrą, kuri yra visiškai nauja ir didelė dalimi revoliucionieriška, žinant, e, kokioje atmosferoje buvo pasirašytas stabilumo aktas mes dėl euro dabar turime dvi taisyklės, kurios yra susijusios su e, valstybės finansų valdymu - deficitas ir skola. Ir atrodo, kad e, egzistuojant privačiam įsiskolinimui, mokėjimų disbalansų ir panašiai, komisijas atsakomybė yra susijusi su tų dviejų dalykų įgyvendinimus. Mano akimis mes pradedame, sukūrėme tarsi naujos makroekonominės politikos embrioną. Dar šis tas dėl e, išorinių elementų. Norėčiau priminti, ką vakar sakė Suomijos kolega dėl euro obligacijų. Prisiminkime Europos parlamento savo iniciatyvą parengtą pranešimą dėl euro obligacijų. E, jis įėjo į šešių dokumentų paketą ir dėl jo susitarėme su visais kolegomis. E, Šioje krizėje yra e, išaiškėjo toks dalykas, kad mes esame labai egocentriški. Mes e, e, pradėjome galvoti, kad euras yra tik nuo mūsų priklausomas, bet jeigu amerikiečiai turėtų euroobligacijų ekvivalentą, tai jie turėtų pradėti galvoti, kad euras turi tapti tarptautinę e, svarbiausią valiutą. Bet tada iškyla tas moralinis pavojus. E, e, parlamentas e, tokioje atmosferoje negali dirbti. Ir tam, kad primtume sprendimus euro valdymo priemonėms sutvirtinti, yra strateginės reikšmės tie sprendimai būtų. Um, I, I know, Mr. Cash, you, you wanted to... Uh... Aš žinau, ponė Kešių, jūs uh, norėjote, kad būtų paminėtas dokumentas, kuriuos galite remtis, bet e, būtų lengviau, jeigu apie tai būtų kalbama ne iš salės, o kad aš apie tai pasakyčiau. Aš turiu galvoje dokumentą, kurį jūs minėjote dėl nelegalumo. E, E, bendruomenių rūmų parlamentinės kontrolės komiteto interneto svetainėje galite tokį dokumentą rasti. Galite tą pasižiūrėti ir suprasite, apie ką buvo kalbama. Mes ir. Europos semestras yra Europos įstatymas, tai nėra e, e, Junktinės karalystės reikalas. Bet tai yra labai įdomus dokumentas, kuriame yra analizuojami ES teisės aspektai, o ne Junktinės karalystės teisės aspektai. Dėkuoju visiems, kas dalyvavo. 11 val. prasidės e, plenarinio posėdžio baigiamoji dalis, taigi 3-4 minutės e, dabar galim pailsėti. Prašyčiau nenueiti per toli, nes e, tada suvėluos. Gerbėmi kolegos, siūlau grįžti į vietas po pertraukos. Dabar paskutinė e, sesija prasidės, paskutinis posėdis. E, Keismės nuomonės su Margaret Vestager, kur yra COFIN vadovė šiuo metu. Labai ačiū, kad atvykote pas mus tokiu uh, svarbiu metu. Padėsite mums palaikyti ryšį tarp COFINO ir uh, Europos parlamento, kalbėsite apie Europilius paktą, taip pat apie pavasario vadovų tarybą. Uh, E, pas mus lankosi ir du komisijos nariai, Olirenas, komisijos vicepirmininkas, atsakingas už ekonomikos pinigų reikalus bei eurą, taip pat komisijos narys e, Lašlo Andoras, kuris yra atsakingas už užimtumo, socialinių reikalų ir įtraukties reikalus. Labai nuoširdžiai sveikinu visus tris svečius. Jūs. Uh, uh, Matote prieš save 27 valstybių narių parlamentų atstovus, gal 24-25, gal ne visų, taip pat e, trijų parlamento komitetų atstovus. E, kalbėjome apie e, metinę augimo apžvalgą, bet tik ne apie tai. E, E, du Europos parlamento nariai, kurie dalyvauja darybose dėl e, biudžeto starties, e, pasisakė ryte, o dabar sutari, suteiksiu žodį savo kolegoms ir pasakysiu prieš tai dar, kad tiksliau, kad jie pristatytų vakarykščius posėdžius ir iškart penkioms minutėms suteikiu žodį ponui Lamasūrui, nedaugiau kaip, penkiom, nedaugiau kaip penkioms minutėms, kad pristatytų vakar darbą. Atsiprašau, uh, e, gerbėm pirmininkę, ponai komisarai, gerbiami kolegos. Trumpai pasakysiu, kad e, ne visiškai pasibėgė dar mūsų dviejų dienų darbas, bet jau galima padaryti keletą išvadų. Pirmoji yra tokia, kad reikia ne tik atnaujinti mūsų patirtį, bet ir kad reikia sukurti tam tikrą institucinę struktūrą. Manau, kad per vašberės apie tai tuoj pat pakalbėti. Reikia galvoti, ar e, taikysime naujosios starties 13, 13 straipsnį e, toms šalims, kurios pasirašys sutartį, ar naudosimės Europos semestro atitinkamomis nuostatomis. E, mūsų e, kiekviena valstybė narė, nacionalinis parlamentas turės e, savo ekonomikos biudžeto politiką renkti prisiderintamą prie ES reikalavimų. Taigi reikės pasikeisti nuomonėmis dėl mūsų visų prioritetų, situacijos, reikės visų indėlio į Europos politiką siekiant bendrųjų tikslų. Ir E, grįždami pas save, e, prieš tai čia susirinkę apibriešime savo šalies biudžeto esminius dalykus, pristatysime juos. Vakar po pietų daug kas iš jūsų, e, ypač per vakarienę, kalbėjote apie tai, jog turime rimtų problemų dirbti kartu, kadangi uh, neturime e, to paties išeities taško dėl bendrųjų ekonomikos nuostatų. E, Europos, e, Europos komisija mums pateikė metinę augimo apžvalgą, bet dėl valstybės sąskaitų, valstybės nomenklatūros iki šiol mes negalėjome konsoliduoti nacionalinių biudžetų uh, sąskaitų. Uh, mes turime atskirus biudžetus 27 valstybės senėse ir turime 28 ES biudžetą. Ir mes dabar turime uh, galvoti, kas mums leis apibriežti E, augimo strategiją, konkurencingumo strategiją Europos semestro e, mastu. Ir e, birželio mėnesį vadovų taryba apibrėž tokios strategijos turinį, taip pat vaidmenį kiekvienos valstybės narės ir ES apskritai, kad būtų galima įgyventi šią strategiją. Tai leis mums kasmet įvertinti, ką mes kiekvienas padarėme Europos labui ką padarėme mažinant biudžeto deficitą, e, skolą ir mes galėsime įvertinti, ką e, kiekvienas iš mūsų padarė siekiant didesnio augimo, konkurencingumo geresnio, mokslinių tyrimų srityje, e, platesnio atsinaujinančio energijos šaltinių taikymo, Europos tinklų kūrimo srityje. Ir kol kas mes negalime kiekybiškai to įvertinti. Ir mes siekėsime, kad e, tai būtų formalizuota ir tokiu būdu mes galėsime geresnę kontrolę parlamentinę užtikrinti visų tų dalykų. Labai ačiū, o dabar suteiksiu žodį e, kolegiai Sharon Bowes, kuri e, vadovavo pirmai darbo grupiai vakar. Ši darbo grupė nagrinėjo E, biudžeto susitarimo, susitarimą ir Europos parlamento vaidmenį. Prašom. Okay, thank you. Um... Ačiū. Vakar vyko labai konstruktyvi diskusija dėl fiskalinės drausmės ir e, viešųjų finansų subalansuotumo. Pripažįstame, kad e, svarbu sukurti demokratinį formą ES lygmenių, e, kur būtų galima aktyviai dalyvauti diskusijose dėl šių temų. Buvo pasakyta daug svarbių idėjų, nuomonės smarkiai išsiskyrė, bet daug kas sakė, kad reikia suskurti fiskalinę konsolidaciją, kuri būtų palankiai ekonomikos augimui. Tai yra būtina tam, kad atkurtume pasitikėjimo. Nacionalinių parlamentų nariai pateikė pavyzdžių, kaip tą būtų galima padaryti E, ir kaip jie jau tą padarė per pastarvosius mėnesius. Europos parlamento pranešėjai, rengiantis dviejų dokumentų paketą, išdėstė daug savo nuomonių. Nacionaliniams parlamentarams aptarė daug politinių ir techninių pusių. E, pavyzdžiui, kodėl buvo pasirinktas 0,5 procentų struktūrinis deficitas. Per šią diskusiją ir plačiau per, pasarąją pusant, per, per pasarąsias pusantros dienos uh, E, buvo aišku, kad dominuoja dvi alternatyvios nuomonės. Jos nebūtinai e, labai, nebūtinai prieštarauja viena kitai. Ir e, manome, kad neretai jas galima vertinti kartu, nors kartais gal ir atskirai reikėtų. Pirmiausia, reikia e, konsoliduoti fiskalinę situaciją, kad būtų atkurtas pasitikėjimas, bet taip pat reikia didinti ekonomikos augimą, kad padidėtų fiskalinės įplaukos. Apie tai buvo kalbama daug kartų. Tuo pat metu diskusija parodė, kad mūsų laukiantis iššūkiai, e, sukuriant e, biudžetinių procedūrų griežtesnį koordinavimą valstybėse narėse, iškelia problemų dėl legitimumo e, ir nacionalinės autorystės. Tai yra gana jautri tema. Kaip jau sakiau, čia procesas tik prasideda. Mes norime sukurti tam tikrą bendravimo formą, kad įtvirtintume legitimumą ES lygmenių. Negalima dabar e, toliau dirbti individualiai valstybių narių lygmenių. Be to, kalbant apie viešasias diskusijas, e, reikia prisiminti, kad e, vienas iš parlamento pranešėjų rengusių dviejų dokumentų paketą E, išreiškė susirūpinimą dėl e, diskusijų sekos Europos lygmenių. Vieša, atvira diskusija turėtų būti organizuojama prieš organizuojant uždaras, slaptas diskusijas. Kol kas e, būna atvirkščiai, paprastai diskutuojama slaptai už uždarų durų, o paskui persikeliama į viešą lygmenį. Turbūt tai nėra pats geriausias būdas problemams spręsti. Plačiau kalbėjome apie darbo vietų kūrimą, ekonomikos saugimą, konkurencingumą, vieningos rinkos vaidmenį ir vieningos rinkos e, užbaigimo priemonių sustiprinimą. Galiu priminti, kad e, mes turime parengę 20 priemonių, kurias turi būti gyventos, kad vidaus rinka būtų išbaig, užbaigta. Ir Europos parlamentas mano, kad reikia pritaikyti greitasias procedūras, nes neretai e, tos priemonės e, yra netidėliotinai skubios dėl dabartinio poreikio stiprinti ekonomikos augimą. Daugiau apie šią diskusiją nekalbėsiu, bet galiu pasakyti, kad buvo daug plačių skirtingų nuomonių. Labai ačiū kolegė. E, diskusijoje dėl tvaraus darbo, ekonominių augimo ir darbo vietų kūrimo nepalankiomis sąlygomis e, galėčiau pasakyti, kad mes išklausime dviejų komisarų, komisaro Lemedovskio ir komisaro Han. E, taip pat klausime trijų Europos parlamento pranešėjų tiksliau du pranešėjai buvo iš parlamento, vienas iš Kipro, kuris įeina į e, pirmininkančių valstybių trejetą. Dar pasisakė ir keletas kolegų iš Europos parlamento. Bendrai diskusija buvo uh, labai glaudžiai susijusi su tuo, apie ką kalbėjome uh, E, diskusijos susitikimo pradžioje. ES turėtų sutelkti jėgas į ekonomikos augimą. Komisijos darys Levandovskis, kuris pradėjo mūsų seminaro darbą, e, sukūrė labai tvirtą e, pristatė labai tvirtai padėtį. Jis sakė, kad mes turime daugiau galvoti apie įplaukas Europos parlamente. Europos Sąjungoje. Ir ir e, dabar dividendai, kurie yra sukaupti Europoje, yra labiau politiniai, bet dabar jau jie atrodo yra išnaudoti. Europa dabar e, įsitvirtino pasaulyje ir mes dabar nebegalime tik tai kalbėti apie europietišką sapną, nes mūsų piliečiai nori tvirtesnio Europos projekto ir kuris atkurtų jų pajamas, kuris leistų Europą išbristi iš krizės ir atkurti valstybių ekonominį augimą. Komisaras Hanas kalbėjo panašiai, jis sakė, kad reikia stiprinti Europos biudžetą, pirmiausia reikia galvoti apie struktūrinių fondų likimą e, nes tie fondai yra ES ekonomikos augimo politikos pagrindinis įrankis. E, komisijos, e, atsiprašau, tarybos pranešėja ponė Kornelisen kalbėjo apie galimus veiksmus nacionalinių lygių ir ekonominių lygių. Ir buvo galvojama, kaip e, europinės, europinį mąstymą būtų galima įtraukti į nacionalinės politikos kūrimą. Pavyzdžiui, kaip galėtų būti sukurta investavimo strategija. Uh, E, tokioje, e, tokiomis aplinkybėmis. E, nacionaliniai veiksmai turi būti apsvarstomi iš europinės perspektyvos. Toliau mes perėm prie tolimesnės perspektyvos. Šiandien 2012 metais mes turėtume galvoti, kad strategiją kūrėme 2020 metams. Toliau buvo kalbama apie tai, kad reikia nuseklumo tarp to, kas vyksta nacionaliniu lygiu ir Europos lygiu. Ir aišku, buvo kalbėta apie demokratijos principų reikšmę, nes tai turi nulemti ekonomikos politikos gairias, gairių pobūdį. E, vėliau e, iš pasisakusiųjų dalyvių pusės girdėjome daug skirtingų nuomonių ir temų paminint. E, kolegos iš Rumunijos kėlė klausimą apie mobilumą ar tai išlieka barjeras ES, ar tai yra problema ES, ar reikia traktuoti e, darbo jėgos mobilumą kaip smegenų nutekėjimą kai kuriuose valstybėse narėse. E, fiskal, e, fiskalinių priemonių vaidmuo buvo paminėtas ir fiskalinės priemonės gali atkurti skirtingų visuomenės e, e, sluoksnių lygesne, lygesnės gyvenimo sąlygas. Biudžeto priemonės e, turi būti pasitelktos tam, kad Europos 2020 strategija galėtų būti geriau gyvendinta. Be to buvo labai tvirtai pasisakyta apie jaunimo problemas, apie jaunimo nedarbą ir jų sudėtingas sąlygas. E, galiausiai, kaip jau sakė pirmininkas Lemasur, buvo pasakyta, kad biudžetas turi būti e, geriau der, biudžetai turi būti geriau derinami, turi būti ieškoma sinergijos tarp Europos biudžeto ir nacionalinių biudžetų. Manau, kad šis pasiūlymas yra nepaprastai svarbus. Uh, ir kiekvienas iš mūsų turėtume išmatuoti galimus padarinius, nes e, šiandien mes e, e, sprendžiame dėl naujų sprendimų susijusių su struktūrinėmis reformomis ir finansų perspektyvomis. Mes turime skelbti bendros nomenklatūros idėją dabar. Žinau, kad nuo pat 2005 metų mes kalbame apie uh, E, kalendorių suderinimą arba makroekonominių duomenų suderinimą, kurių pagrindų yra nacionaliniai, formuojami nacionaliniai biudžetai. Bet šiandien matome, kad dar labai daug lieka padaryti, kad nieko daug nėra nuveikta. E, buvo keistasi nuomonėmis ir su kolegomis iš Švedijos ir buvo pasakyta, kokiu ko buvo galima pasimokyti iš Švedijos, kuris sugebėjo išbristi iš didžiausių sunkumų. E, matome, kad Švedijoje iš krizės buvo išeita nesugriaunant socialinės valstybės modelio. Ir e, Švedijos projektas, Švedijos valstybės sąranga e, buvo pagrįsta visa visuomenė ir galima jos ateitimi. Buvo galvojama apie visą visuomenę. Uh, Kolegos iš Vengrijos kalbėjo apie sankcijų e, aktualumą ir naudingumą e, ir apie darbo vietas. Galiu pasakyti, kad bendrai mes kalbėjome gana daug apie Europos biudžeto e, vaidmenį ir Europos biudžeto reikšmę, lyginant jie su nacionaliniu biudžetu reikšmingumu ar ES biudžeto makroekonominis poveikis gali būti konkrečiai apibrieštas. Komisijos narys Levandovskis labai aiškiai pasakė, ES biudžetas kai kuriuose valstybėse dėl savo struktūrinio pobūdžio e, gali turėti tam tikro strateginio sverto poveikį. Jis gali leisti mobilizuoti investicijas kurios yra nepaprastai svarbios, jeigu norime pasiekti tikslų, kuriuos visi kartu nusistatėme. Kadangi niekas nenorėjo nutraukti manęs kalbant, tai aš dar truputėlį norėčiau uh, e, pakalbėti. Aš atsiprašau uh, ponios ministrės, Ekofin atstovės, aš jums netrukus suteiksiu žodį, bet e, mes prieš Europos vadovų susitikimą pavasarį turėtume aiškiau apibriežti, kaip Europa diagnozuoja šią krizę, kokią papildomą Europos vertę kiekviena valstybė narė e, gali atnešti per savo nacionalinį biudžetą ir nacionalinio biudžeto gairias. Suteikiu žodį Jums, dabar gerbam ministrė. Well, uh, first... Dėkoju visų pirma už Jūsų įžangą ir aišku už pakvietimą. Uh, Aš norėčiau pakalbėti pradžioje apie S 2020 strategiją. Iš tiesų mūsų tikslai pasikeitė per pastaruosius dviejus ar dviejus su pusę metų, nes mes siekdami ES 2020 tikslų turime atsižvelgti į e, iškilusią ekonominę krizę ir manau, kad tą turime pabrėžti šiuose diskusijose, nes būtent šiuose diskusijose dalyvauja Europos parlamento, nacionalinių parlamentų, komisijos, tarybos atstovai, taip pat socialiniai partneriai ir aš tikrai labai džiaugiuosi, kad vyko e, tokios puikios diskusijos neseniai su socialiniais partneriais dėl makroekonominio disbalanso ir ką reiktų daryti. Nes dabartinėje krizės situacijoje yra aišku, kad mes turime e, į savo pusę patraukti kiek įmanoma daugiau žmonių. Ir e, norėčiau pabrėžti keletą dalykų, e, keletą svarbių elementų kovojant su krize. Visų pirma, e, svarbiausia būtų stabilizuoti Europą. Ir sustarimas dėl Graikijos čia yra labai svarbus. E, ir mes turime būti labai atsargus ir daryti viską, kad nepagreit, nepagilintumėme krizės, o bandytume stabilizuoti. E, taip pat kitas svarbus elementas yra stabilus finansų sektorius, kad išvengtume kreditų krizės ar kredito nebuvimo, taip pat, e, kad padėtume mažoms ir vidutinėms įmonėms, nes būtent joms reikia stabiliai veikiančio finansų sek sektoriaus. Taip pat yra labai svarbu, kad būtų fiskalinė konsolidacija, kad valstybės narės e, galėtų ją remtis ir kad mes e, ieškotume priemonių, kurios atitiktų tą e, konsolidaciją. Taip pat e, mes turime užtikrinti, kad valstybių narių parlamentai laikytųsi savo įsipareigojimų, taip pat reikia nepamiršti penktosios dimensijos kaip augimo variklio. Taip pat kalbant apie daugiametę finansinę programą, reikia nepamiršti, kad, ES, kad jį orientuojasi ES 2020 strategija. Taip pat yra labai svarbu siekti subalansuoto požiūrio ir dinamiško požiūrio. E, tarp nacionalinių biudžetų ir ES biudžeto. E, taip pat bendrosios rinkos reforma yra labai svarbus aspektas ir manau, kad mes turėtume būtent koncentruotis į tuos tikslus ir e, atsižvelgdami į tai nuspręsti, ką kiekviena valstybė narė turėtų padaryti. Dabar e, norėčiau pateikti keletą pastabų dėl kitų dalykų. Man atrodo, kad vienas svarbesnių šios diskusijos elementų yra pabrėžti konsolidaciją ir viešųjų finansų stabilumą ir nepamiršti darbo vietų kūrimo. Iš tiesų, e, konsolidavimas gali padėti užtikrinti tvarų ūkio augimą. Ir e, mes manome, kad konsolidavimas kuria patikimumą ir tas patikimumas yra susijęs su finansiniu stabilumu ir mažesnėmis palūkanų normomis. O palūkanų, mažesnės palūkanų normos reiškia, kad bus ger, geresnis prieinamumas prie kreditų ir tai turės taip pat teigiamos įtakos. Taip pat konfiden, taip Ir taip pat yra labai svarbus pasitikėjimo klausimas ir mes turime kalbėti apie pasitikėjimą ne tik finansų rinkose, bet ir e, apie politinį e, pasitikėjimą. Ir yra labai svarbu, kad įmonės e, ir vartotojai galėtų pasitikėti savo politiniais lyderiais. Europos vadovų taryba ir taip toliau. Taigi manau, kad pasitikėjimas prisideda prie ūkio augimo, o nekenkia jam. Taip pat yra labai svarbu teikti prioritetus moksliniam tyrimams, švietimo sektoriui, taip pat žaliai ekonomikai. Mes turime laikytis tų e, pažadų, kurie buvo duoti ir manau mes turime skatinti reformas, nes kitaip mes atsiliksime nuo, um, nuo reikiamų tikslų ir tai dar labiau pablogins situaciją atitinkamose valstybėse narėse. Aišku, e, mes čia susidursime su iššūkiais ir mes turime bendradarbiauti tarpusavėje labai atvirai E, ypač kalbant apie šešių priemonių paketą ir manau, kad ta bendradarbiavimo dvasia galėtų mums padėti skatinti ekonomikos augimą ir įgyvendinti mūsų tikslus. E, kaip jau minėjau, aš labai vertinu darbą, kuris buvo nuveiktas tvirtinant šešių priemonių paketą ir e, augimo ir stabilumo pakto reformą. Tai yra viena iš e, priežasčių, dėl ko Danijos pirmininkavimo vienas pagrindinių prioritetų yra šių dokumentų įgyvendinimas. Taigi mes turime siekti įgyvendinti šitas naujas taisyklės, kad pagerintume Europos ekonominį bendradarbiavimą. Tai yra tikrai esminė užduotis, nes kitaip mes galime susidurti su tokia rizika, kuomet mašina veiks pati savo, bet nedarys poveikio kasdieniam žmonių gyvenimui. Taigi mes turime uh, užtikrinti, kad Europos semestras būtų puikiai įgyvendinamas, kad būtų kovojama su makroekonominiu disbalansu ir kad mes e, kiekvienai nacionaliniai ekonomikai padėtume turime eiti jos pasirenktų tikslų, todėl būtų labai svarbu, kad nacionaliniai parlamentai ir nacionalinės vyriausybės taip pat prisimtų savo atsakomybę. E, kalbant apie europinį lygmenį, aišku, mes čia turime remtis šešių priemonių paketų ir e, kitais dviems e, pasiūlymais. Žinau, kad nedaug kas supranta, apie ką mes čia kalbame, Tačiau nepaisant to, reikia pabrėžti, kad tas turinys yra labai svarbus ir yra labai svarbu žinoti, ką daro kiekviena valstybė narė ir turėti galimybę, matant, kad, kiekvien, kad kažkuri valstybė narė susiduria su problemomis, jai padėti. Ir e, praėjusią savaitę taryba pateikė atitinkamus pasiūlymus ir mes pradėsime trialogo dėrybas dėl tų pasiūlymų. Taip pat norėčiau pasakyti keletą žodžių baigdama savo kalbą. Norėčiau pabrėžti, kad nacionalinių parlamentų vaidmuo turėtų būti stiprinamas e, taip pat ir europinėme ligmenyje, bendradarbiavimo ligmenyje. Ir būtų labai svarbu, kad tie e, įsipareigojimai, kurie yra priimami europinių lygmenių, kad jie būtų perkeliami į nacionalinį lygmenį. Tai yra tie pažadai, e, kuriuos jūs E, prisijamate, e, ką žadate e, Europinėme ligmenyje, kad jie būtų įgyvendinami nacionalinėme ligmenyje. Nes labai svarbu, kad mes savo valstybėse vykdytume tas užduotis, kurias užsibrėžėme Europiniu E, europinėme ligmenyje. Manau, tokiu būdu mes galėsime siekti pažangos. Naujasis fiskalinis paktas yra naujovė būtent dėl to, kad e, e, konkretus fiskalinės politikos įsipareigojimai čia yra nukeliami į tą nacionalinį lygmenį ir tai prisidės prie. E, e, ES ekonominės valdysenos. E, Taip pat, kalbant apie nacionalinį lygmenį, yra labai svarbu kalbėti apie e, biudžeto patvirtinimą, kad jis būtų tvirtinamas atsižvelgiant į rekomendacijas pateiktas, tai yra pagrindinė idėja ir už tai yra labai svarbu diskutuoti tarpusavėje, diskutuoti su socialiniais partneriais. E, mes neseniai e, disk, tokias diskusijas turėjome Strasbūrė, Europos parlamente, kur, kuriuose dalyvavo taip pat ir socialiniai partneriai ir aš tikiuosi, kad šiandieninės diskusijos taip pat e, parodys, kad mes visi sutarėme dėl tų rekomendacijų, kurios skatins ekonomikos augimą, investicijas į mokslinius tyrimus, e, švietimą ir kitus svarbius sektorius. Taip pat yra labai svarbu pabrėžti tai mūsų veiksmus dėl e, bendrosios rinkos akto ir noriu pasakyti, kad mes jau laukiame diskusijų su nacionaliniais parlamentais ir bendradarbiavimo su nacionaliniais parlamentais dėl antrosios Europinio semestro pusės. Ačiū. Dėkuoju, nenorėjau jūsų e, nutraukti, bet e, E, parašyčiau komisaro kalbėti galbūt šiek tiek trumpiau Ir galbūt galėtumėte tarti keltę žodžių apie tai, kaip jūs įsivaizduojate e, diskusijų svarbos Europos parlamentu, kad galėtume mes išiškinti e, Europos reikalų vaid, e, klausimus, europinę dimensiją ir kaip tai galėtų būti perkeltai nacionalinius parlamentus. Mes dabar kalbame apie e, semestrą e, europinį. E, jo įgyvendinimą e, ir taip pat apie e, e, užimtumo reikalus turime pono Gozės ir Kornelsen pranešimus šiais klausimais. Mes turėtume Taip pat galvoti, ką turėtų svarstyti pavasario vadovo taryba mes e, turime e, siekti, kad nebūtų pamirštamos diskusijos Europos parlamente ir kad nebūtų pamirštama e, visuomenė. Galbūt galėtumėte tarti keletą žodžių apie tai, koks jūsų nuomonė yra vaidmuo diskutuojant su diskusijų su Europos parlamentu ir su nacionaliniais parlamentais. Dešimt minučių jums skiriu. Dėkoju. Pirmininkė, gerbiami Europos parlamento nariai, nacionalinių parlamento atstovai, e, suvažiavę iš valstybių narių. Labai džiaugiuosi, kad turėjau galimybės išklausyti jūsų darbo e, apibendrinimo dėl Europos semestro. Vyko diskusijos vakar, šiandieną taip pat e, džiaugiuosi galėdamas kalbėti su jumis. E, Norėčiau padėkoti e, poniai Bals, ponui Lamasiūrui už labai e, puikius e, turinio prasme pranešimus, kurie padėjo jums ir diskutuoti per šią konferenciją mes džiaugiamės matydami, kad šitą parlamentinę konferenciją prasidėjus Europos semestrui e, įgyja vis daugiau svarbos ir reikia siekti, kad ji taptų reguliari. Tai yra susijęs su atskaitomumu ir demokratiniu lediki, e, legitimumu mūsų e, ekonominio veiksmų derinimo kontekste, ypač tai svarbu krizės kontekste, kurią mes tebe išgyvename. Tik tai jūs, kurie esate išrinkti Europos piliečių atstovai galite užtikrinti tą atskaitomumą ir demokratinį legitimumą. Mes per pastarusius dviejus metus jau labai daug ką padarėme, baigdami kurti ekonominę ir pinigų sąjungą, kūrėme atitinkamą architektūrą, sustiprintam ekonominiam valdymui naujosios struktūros skirtos užtikrinti, kad visos valstybės narės vertintų savo ekonominę politiką kaip bendro intereso dalyką ir prisidėtų prie bendrų e, tikslų siekimo, pavyzdžiui, subalansuoto augimo, stabilumo, užimtumo, socialinės pažangos, kaip kad numatyta ES sutartyse. Tam reikia atitinkamo vertinimo, e, politikos planų derinimo, E, tai turėtų būti daroma iš anksto prieš priimant e, nacionalinius sprendimus, ne tik tai jau po jų patvirtinimo, kaip kad dažniausiai būdavo iki šiol. Ir e, ne viskas buvo labai sėkminga, neefektyviai būtų, buvo derinami politikos veiksmai. Europos semestro esmė yra būtent uh, užtikrinti eksantę iš ankstinį derinimą uh, Būtent dėl to e, ankstyvas jūsų įsitraukimas ir dalyvavimas yra nepaprastai svarbus e, šioje srityje. Ponios ir ponai, Europos semestras šių 12 metų yra pirmasis realus semestras, kai jau pradėjo veikti šešių dokumentų E, paketas. Pernai pirmasis semestras e, galiojo, bet dabar, kaip sakiau, veikia šis šešių dokumentų paketas, kuris e, reiškia naujas taisyklės, o jos leidžia makroekonomikos fiskalinius disbalansus valstybėse narėse, kaip galima anksčiau, kur kas anksčiau nustatyti, anksčiau negu kad, anksčiau gali, negu kad prieš tai galėjome padaryti ekonomikos, finansų dalykų tarpusio priklausomybė valstybėse narėse yra nepaprastai gili ir vienos valstybės sprendimų pasiekmes kitoms valstybėms yra tiesioginės ir e, labai tai svarbu, kad galėtų veikti sklandžiai ekonominė ir pinigų sąjunga. Prisiminti tai svarbu. Todėl uh, Kaip žinia, buvo pasirašyta nauja fiskalinė sutartis 25 valstybių narių ir tikiuosi, kad jūs atitinkamai ratifikuosite šią sutartį atsižvelgdami į. Ir tikimės, kad. E, atsiprašau, ir e, po to buvo kai jau buvo pasirašyta ši sutartis, lapkritį buvo paskeltos dvi iniciatyvos, kurios skirtos e, šalių priklausančių eurozonai priežiūrai sustiprinti. Tai susti papildo ir šešių priemonių paketą. Viena iš priemonių yra susijusi su nacionalinių biudžetų E, vertinimu ir ES lygmens vertinimu prieš primant galutinius sprendimus. O antras pasiūlymas susijęs su valstybių narių, kurioms e, iškilo pavojus dėl finansų sistemos stabilumo papildomo vertinimo. Tai yra Europos, e, Eurozonos valstybėms narėms skirtas dokumentas. Mes pateikime pasiūlymus šiuos ir jie reiškia, kad reikės labai plačiai ES lygmenių derinti nacionalinę politiką. E, derinimas priemonių numato galimybę komisijai paprašyti, kad e, valstybė peržiūrėtų, pateiktų iš naujo peržiūrėtą biudžeto planą e, tam tikrose srityse, kur neįvykdyti biudžetinių įsipareigojimų biudžetiniai įsipareigojimai. Valstybės narės turi laikytis taisyklių, kurias jos pačios Europos lygmenių yra pasitvirtinusios. E, taisyklės e, taryboje patvirtintos vienbalsiai 27 valstybių narių kartu su Europos parlamentu ir mūsų kaip komisijos uždavinys yra užtikrinti, kad būtų laikomasi šių taisyklių ir kad mes visi E, kad nesiskirtų mūsų žodžiai ir darbai, mūsų visų. Aš esu giliai įsitikinęs, kad e, gilesnis, e, gilesnė integracija būtina ekonominėje ir pinigų sąjungoje, kad ji galėtų tapti ilgainiui gyvybinga, kad galėtų atremti ekonominės ir finansų krizės tokias, kaip kad dabar išgyvename. Manau, jog visi sutinkame su tuo, kad prevencija visuomet yra geriau negu korekcija. Ir tai yra Europos semestro esmė, ekonominės e, naujosios valdysenos esmė. Ponios ir ponai, taisyklės, reikalavimai, aišku, nėra tikslai patys savaime. Tai yra priemonės skirtas užtikrinti, kad politika e, E, skirta užtikrinti geresniam, desniam augimui, žimtumui, stabilumui, socialiniam progresui, būtų veiksmingai įgyvendinti. Tai yra mūsų politikos priemonių esmė. Būtent tai yra svarbiausiai ir aš dabar apie e, tai ir pakalbėsiu. Kaip ponia Pervanšperės pirmininkė sakė, ES yra pasaulinė veikėja. Ir aš norėčiau Jums papasakoti apie G20 susitikimą šią savaitę. Tai yra susijęs su pasauliniu valdymu valdysena. ES šiame kontekste vaidina labai svarbu vaidmenį. Ir aš e, e, turiu, gal, turiu galimybę su ministrė Vestier e, atstovauti ES. Praeitą savaitgalį G20 finansų uh, E, ministrai ir centrinių bankų vadovai sutiko Mechike, buvo kalbama apie e, globalius finansinius iššūkius. E, matėme, kad tarp partnerių didžiame dvidešimtuke yra palankesnė atmosfera požiūrė į mus, žiūrint, kaip mes sprendžiame finansų krizę. G20 pažymėjo, kad ES padarė pažangos e, kovodamas su krizės padariniais, e, patvirtintas e, priemonių planas stabilumui ir augimui, taip pat Italijoje, Ispanijoje daugelį kitų šalių imtasi tam tikrų fiskalinių priemonių, buvo patvirtintos priemonės sumažinti fiskaliniai įtampai E, taip pat e, reikia paminėti ilgalaikės refinansavimo operacijas, stipriname institucijas, e, vykdome valdysenos reformą, įgyvendiname struktūrinės priemonės skirtas augimui skatinti ir taip pat siekime užtikrinti kaip galima didesnį tvarumą. G20 partneriai išreiškė pareiškime paramą mūsų ryštui įveikti krizę ir grįžti prie atsigavimo ūkio metinė apž, e, augimo apžvalga šiems metams paskelbta, e, prasidėjo, kaip sakiau, Europos semestras ir labai aišku, kad reikia fiskalinio konsolidavimo, kuris skatintų augimą. To reikia, kad būtų atkurtas pasitikėjimas namų ūkių, namų ūkių investuotojų pasitikėjimas mums reikalingas, kuris e, taip pat užtik, prisidėtų prie augimo. Bet konsolidavimas palankus augimui nėra vienintelis e, potencialus šaltinis, kuris galėtų užtikrinti tą e, augimą. Turime galvoti apie mūsų ekonominę strategiją, reagavimą į krizę. Uh, Aš supratau, kad mano laikas jau baigėsi kalbėjimo ir dabar baigsiu pasisakymą pasakydamas, kad norint užtikrinti augimą ir sukurti daugiau darbo vietų turime suvokti, kaip sunku tą padaryti, kai taupomos yra valstybių, mažinamos valstybių išlaidos. Valstybės narės turi įveikti labai rimtą krizę, kad galėtų imtis kitų veiksmų reikia reformų prisitaikymo. Pavyzdžiui, Danija, Niderlandai e, devintajame dešimtmetyje turėjo tą padaryti Švedija, Suomija e, taip pat e, panašių laikotarpių ar Vokietija praeitą dešimtmetį. Airija, Latvija yra naujausi pavyzdžiai, kurie rodo, kad ekonomika gali atsigauti, galima užsitikrinti augimą net ir esant labai uh, rimtoms sąlygoms. Nėra jokios priežasties, kodėl nebūtų galima to pasiekti kitose valstybėse narėse, įskaitant probleminės šalis. Net jeigu Europa ir išgyvena recesiją, mes matome jau tam tikrų stabilumo požymių. Turime imtis tolesnių e, ryštingų veiksmų, kad pasinaudotume šiuo stabilizavimu. E, ir tada turėsime realią galimybę pereiti nuo stabilizavimo prie tvaraus augimo ir darbo vietų kūrimo. Manau, kad šis forumas yra puikia priemonė e, siekti šio tikslo ne tik keičiantis informaciją bei geriausios praktikos pavyzdžiais ir E, bet ir geriausios praktikos pavyzdžiais. Ir tai darydami mes galėsime paremti savo bendras politikos priemonės, reformas, kurios taip gyvybiškai svarbios mums visiems europiečiams tam, kad sėkmingai įveiktume krizę, grįžtume prie augimo ir darbo vietų kūrimo. Būtent to mūsų piliečiai iš mūsų ir tikisi. Ačiū. Ačiū gerbiamas komisijos nariai. Dabar aš suteiksiu žodį komisarui Lašlo Andor, kuris yra atsakingas už žimtumą, socialinius reikalus ir socialinę integraciją integraciją. Ir tuo pat metu aš norėčiau paraginti tuos iš jūsų, kurie norite dalyvauti diskusijoje e, vėliau, galite, už, kad užpildytumėte jums pateiktus formulerus. O dabar žodis gerbiam komisarui. Much, uh, Chair, believe... Labai ačiū ponios ir ponai. Aš įsivaizduoju, kad e, posėdžiai vykę vakar ir šiandien yra labai svarbus dėl turinio ir dėl to, e, kaip jie vyksta. Dėl turinio aš norėčiau e, pasidžiaugti, kad pagaliau pasiektas e, sutarimas, kad reikia neapsiriboti fiskalinę drausmę, reikia kalbėti apie e, tvarų augimą, darbo vietų kūrimą. Kalbant apie e, Europos semestrą ir kitus panašius projektus, suprantame, kad užimtumo ir socialinė politika turi būti geriau koordinuojama. Tai turi būti daroma greta ekonomikos politikos koordinavimo ir aiškiau reikėtų apibriežti tai, kas yra, tuos, kas yra atsakingi už tokius dalykus, būtent Europos parlamentą ir nacionalinius parlamentus. Aš norėčiau būtent e, apie šias dvi temas ir pakalbėti. Pirmiausia, man atrodo, kad dabartinė atmosfera labiau negu kada nors anksčiau reikalauja, kad daugiau dėmesio skirtume darbo vietų kūrimui ir ekonomikos augimui. Užimtumo politika yra labai svarbi, kad būtų pasiekta pažangi, tvari ir visą apimanti ekonomikos augimo sistema. E, sausio pabaigoje Europos vadovų taryba priemė daug svarbių sprendimų, kurie turėtų būti patvirtinti šią savaitę. Šiame kontekste turime užtikrinti, kad e, fiskalinė konsolidacija nesukeltų grėsmės tokioms išlaidoms kaip e, sveikata, užimtumas, aktyvi darbo rinka. E, E, lygiai taip pat yra svarbu leisti atlikti savo vaidmenį socialiniams stabilizatoriams. Ir be to Europos ekonomikoje reikia ieškoti simetrijos, e, neleisti didinti atotrukio tarp valstybių, kuriuose ekonominiai ir finansiniai rodikliai yra labai geri. Ir e, tos, tų valstybių, kuriuose nedarbo lygis, pažiūrėjau, labai aukštas ir socialiniai rodikliai labai prasti. Uh, 2011 metais Europos vadovų taryba e, socialinę integraciją ir darbo vietas e, e, apibrėžė kaip pagrindinius prioritetus. Užimtumas leistų padidinti darbo, gera užimtumo politika leistų padidinti darbo vietų politiką ir sumažinti jaunimo nedarbą. Jaunimo galimybių iniciatyva buvo priimta praėjusiu metu gruodžio mėnesį, aštuonios e, darbo grupės buvo sukurtos, e, pirmininkas Baros apie jas pranešė per neformalią Europos tarybą. ES turėtų sukurti jaunimo užimtumo e, išsame strategiją, kurioje būtų išvardintos aktualiausios temos ir iškeltas reikalavimas parengti nacionalinius darbo vietų planus. Ilgalaikis užimtumas reikalauja tikslinių uh, Um, priemonių. Nedarbas negali tapti struktūriniu ir negali kurti socialinės atskir atskirties. Ketvirtas dalykas - socialinės apsaugos sistemų veiksmingumas turėtų būti padidintas, kad jos ir toliau veiktų kaip um, apsauga nuo socialinės atskirties ir nedarbo, bet to tai nedidintų socialinių neramumų rizikos. Ir galiausiai užimtumo ir mokymo sistemos turi būti modernizuotos ir e, padarytos veiksmingesnės. Reikia numatyti galimybę e, sumažinti e, iškritimo iš mokyklos atvejus. Strategija atrodo graži ir tikslai gražus. Mes apie pranešimus kalbėjome su jumis daug kartų, aptarėme pranešimus, kuriuos pristatė ponė Berės ir ponė Kornelis ant per praeitą plenarinį posėdį. Uh, Taryba surinko e, valstybių narių nuomonės ir matome, kurios valstybės narės tos prioritetus remia. Dabar pagrindinė problema yra tų priemonių įgyvendinimas. Valstybių narių lygmenių reikia priimti daug priemonių ir įgyvendinti jas, bet reikia taip pat ir ES lygmenių iniciatyvų ir priemonių. Pirmiausia, norėčiau sutelkti dėmesį į finansinės priemonės. Reikia geriau jas įgyvendinti. Užimtumo ir socialinės integracijos rytyje Visų pirma, išskirčiau Europos socialinį fondą, Europos pristaikymo prie globalizacijos padarinių fondą, Progress, Eures ir mikrofinansavimo programas. Taryba siūlo, kad mes atnaujintume tuos fondus kitam biudžeto programavimo laikotarpiu, tai turėtų būti padaryta parlamente ir taryboje ir tai būtų ypač aktualu naujai ESF ir e, naujiesiams ESF ir EGF ir uh, E, mes e, tada galėtume e, tas finansavimo um, taikinius suskirstyti tarsi į dvi kategorijas. Europos komisija šią politiką sieja su Europa 2020 bendraisiais tikslais, ypač su užimtumo tikslu. Komisija siūlo supaprastinti ir paaiškinti procedūras taryboje ir parlamente apie tai buvo kalbėta, mes išklausime daug komentarų iš nacionalinių parlamentų. Žinoma, visa tai yra prasminga, tačiau man atrodo labai svarbu neprarasti, e, ne, ne, nepamiršti tikrųjų tikslų. Tik tada mes galėsime rimtai vertinti e, anksčiau išsikeltus e, darbo vietų kūrimo tikslus ir valstybės narės tada mumis pasitikės. Ponios ir ponai, jaunimo galimybių iniciatyva, apie kurią aš jau kalbėjau, yra susijusi su e, mechanizmų, kuriais yra kovoma su jaunimo nedarbo įgyvendinimu. E, dėmesys sutelkiamas į aštuonias valstybės narės, kurių padėtis yra prašiausia jaunimo nedarbo požiūrių. Jeigu turi daugiau klausimų, galėsiu detaliau apie tai pakalbėti vėliau. Bet dabar tik tai pasakysiu, kad Europos komisija pateiks pirminį jaunimo galimybių iniciatyvos įvertinimą per neformalų užimtumų ir socialinių reikalų ministrų susitikimas balandžio mėnesį. Be to, darbo vietų kūrimas reikalauja daugiau naujų idėjų, naujų iniciatyvų ir be abejonės daugiau ryštingų veiksmų. Sėkmingas Europa 2020 strategijos įgyvendinimas siekiant išmintingos, tvarios ir visą apimančios e, plėtros priklausys nuo ES galimybių sukurti darbo vietas ir gerą užimtumo politiką, e, leis, kuri leistų atremti belaukiančius struktūrinius iššūkius. Pagrindinis iššūkis bus ekonomikos ekologėjimas, tvarumo darbo tvarkė technologiniai pokyčiai, ypač e, e, informacijos ir komunikacijų technologijų revoliucija ir demografiniai iššūkiai, būtent gyventojų senėjimas. Todėl šių metų pavasarį aš pristatysiu žimtumo paketą. Šiame pakete bus surašytos naujos iniciatyvos, kurios leis užimtumo politiką susijęti su skirtingomis Europos 2020 prioritetinėmis iniciatyvomis ir e, darbo vietų potencialu. Šiame pakete sutelksime dėmesį į priemonės, E, kurios leis sukurti darbo rinkos dinamiką. Kvalifikacija turi atitikti poreikius ir turime užtikrinti dermą mobilumą. Ir aš sutinku su pirmininkė, kad mes turime paaiškinti, e, ką ta biurokratinė kalba reiškia. E, griežtesnė ekonominio valdymo sistema įtvirta pagal šešių dokumentų paketą sukuria ne tik geresnę stebėseną, bet ir išplėsia fiskalinės ir ekonominės politikos koordinavimą, E, leidžia sukurti makroekonominio disbalanso prevencinį sistemą. Šioje naujoje e, bazėje Europos nacionalinių parlamentų politinis dalyvavimas yra gyvybiškai svarbus dėl demokratijos, dėl skaidrumo, dėl sprendimų, priimam, dėl priimamų sprendimų. Todėl ekonominis dialogas, kuris yra numatytas naujose reglamentuose, yra labai svarbus. Norėčiau E, pabrėžti dar vieną Europos valdysenos aspektą, kuris yra reikalingas ir labai svarbus tam, kad e, žinotume, kas yra atsakingas už reformas ir kad tos reformos būtų subalansuotos. Ekonomikos valdysena turėtų būti papildyta ekonominės ir socialinkos politikos geresnių koordinavimu. Tai yra EPSCO tarybos viena iš išvadų ir Europos vadovų tarybos viena iš išvadų taip pat e, suvesti galus čia ne visada būna labai lengva, nes e, e, ypač e, akademiniuose sluoksniuose dažnai užimtumas eina į ekonomiką, o nedarbas eina į makroekonomiką. Ir šioje srityje vyksta labai daug diskusijų ir vyksta, vykdoma daug akademinių tyrimų. Tačiau vienas dalykas turėtų būti aišku. Nedarbas, produktivumas ir konkurencingumas yra tarp galimų makroekonominių uh, makroekonominio disbalanso e, priežasčių. E, diagnozė ir e, vaistų išrinkimas, parinkimas priklausys nuo EMCO veiklos. Yra daug informacijos keitimosi ir geriausios praktikos keitimosi mechanizmų žimtumo ir socialinės rytyje, bet galiausiai aš norėčiau pabrėžti, kad viso to nepakanka, mes turime neapsiriboti tik keitimosi praktiką ir nesukurti geresnio, tik geresnio socialinės ir ekonominės politikos stebėjimo. Komisija pasiūlys konkrečių metodų, kaip dirbti. Ponios ir ponai, aš manau, kad Europos parlamento vaidmuo ir nacionalinių parlamentų vaidmuo e, šiame procese yra tik sveikintinas ir remtinas. Todėl šiandienos renginys mums toks svarbus. Ačiū uždėmesi. Labai ačiū, ponė komisarė. Dabar e, galime surenkti diskusijas. Labai daug norinčių pasisakyti ir paprašysiu, kad nekalbėtumėte ilgiau kaip dvi minutės. Pirmiausiai suteiksiu žodį ponui Filip Marini, Senato finansų komiteto vadovui. Labai ačiū, ponė pirmininkė. E, vakar atvykau e, pas jūs e, su tam tik gana skeptiškai nusiteikęs, nes, nes, nes žinojau, tikrai naudingas bus tas susitikimas. Aš E, tikrai dabar savo požiūrį labai sušvelnau ir pakeičiau, nes išgirdau labai daug gerų dalykų. Tai yra, kad mes e, novatoriškai susitinkame, e, nacionalinis parlamentas, Euro, nacionaliniai parlamentai, Europos parlamentas susitinka ir reikėjo iš anksto parengti tam tikrus konkrečius klausimus dėl darbo tvarkius, kad E, būtų galima kiekvienam išreikšti savo preferencijas, nes yra tikrai labai naudinga, mes e, matėme e, tuos iš anksto parengtus dokumentus, išklausėme nuomonių, pavyzdžiui, Britų konservatorių, bet nebuvo visiškai viskas pasakyta taip, kaip kad kalbėjo ką tik tai komisaras. Buvo uh, E, kalbama, jeigu mes būsime visi tik tai labai mandagus, politiškai korektiški, tai e, nebus tos diskusijos labai naudingos. E, buvo kalbama apie šešių paketų dokumentą, dviejų, dviejų dokumentų paketą. Ir reikia galvoti, kad e, dabar tos visos naujos priemonės labai keičia ir nacionalinių parlamentų darbo pobūdį. Mums dėl to reikia derinti veiksmus, reikia realistiškesnio, techniškesnio požiūrio, nes e, nebeužtenka tik tai gražių žodžių, kad visi būtų patenkinti, e, nes jeigu taip elgsimės viešoji nuomonė visuomenė mūsų nesupras, nebeišklausys. Uh Mes turime dabar galvoti, kad tokia linkme ateityje mūsų susitikimai ir turėtų plėtotis. Dėkoju dabar ponas e, Daly, e, Airijos e, viešųjų finansų komiteto vadovas. E, labai ačiū, ponė pirmininkė. Norėčiau padėkoti už galimybę pasisakyti šiame svarbiame susitikime. Mums valstybėms narėms labai gerai pasiklausyti apie kitų valstybių narių e, patirtį ir tikrai man šis susitikimas buvo labai naudingas. Aš e, Manau, kad mes vis tik nepakankamai vieno klausimo šiandien palėtėme, tai yra bankininkystės bankų krizės klausimas. Buvo minėta šiame forume šiek tiek e, ši problema ir kitur. Žinome, kad 23 milijonai mažų vidutinių įmonių ES e, e, bankų veikia, bet yra 23 milijonai bedarbių ES Mes, e, kaip žinia, e, turime 10 procento biudžeto deficitą, mūsų valstybės skola yra nepaprastai didelė. 190 e, procentų BVP kitais metais ji gali sudaryti ir mes 15 procentų bandome e, sumažinti tą deficitą, pritaikydami korekcinės priemonės. Žinome, kad daug problemų atsirado dėl bankų e, sistemos krizės. E, ir mano klausimas yra dviejopas. Norėčiau paklausti, koks yra ES e, vaidmuo ir ACB vaidmuo, e, padedant spręsti bankų krizę ir mažinant e, tą milžinišką skolą, e, kurią sukaupė šalis kaip kad Airija. E, žinau, kad e, būtų galima suteikti pigias paskolas, kad padėtume ekonomikai ir galbūt Europa gali suvadinti, suvadinti savo vaidmenį. Airija turėjo gelbėti vieną banką, kuris pakliuvo į rimtą padėtį ir tam panaudoti mokesčių mokėtojų pinigus. Uh, Aš e, norėčiau išgirsti ir kitų valstybių narių e, nuomonę, kad papasakotų jie e, apie savo patirtį, pavyzdžiui, Švediją, Suomiją, ką darė 10-ojo dešimtmečio pabaigoje. Labai ačiū, gerbimas kolega, dabar at, pasisakys e, darbo ir mokslo reikalų komiteto vicepirmininkė iš Kipro. Dėkoju, ponė pirmininkė. Mes pritarėme tam susirūpinimui, kurį išsakė dauguma kolegų dėl to sprendimo, kuris buvo priimtas gruodžio mėnesį, kurį priėmė ES <clears throat> valstybių vadovai. Dėl fiska... Aš turiu omenyje čia sprendimą dėl fiskalinio e, pakto. Iš tiesų, e, Tai reiškia, kad vis labiau mažinamas valstybių narių suverenumas. Ir jeigu mes nu, siekiame subalansuoto biudžeto, mes turime nepamiršti socialinės politikos, nes šiuo metu e, vis labiau apkarpamos darbuotojų teisės, didži, didėja totrukis tarp turtingų ir neturtingų, didėja nedarbo lygis, ypač moterų ir jaunų žmonių nedarbas. Tokia dramatinė situacija, kurioje dabar atsidūrė Graikija, iš tiesų nėra graikų tingumo rezultatas. E, tai nėra ir kažkokio politinio samokslo Graikijoje rezultatas. Iš tiesų tai yra rinkos dėsnių rezultatas. Rinkos dėsnių, kurie viską sulygina. E, kurie su, ir, ir čia su tuo kovojant nepakaks tik biudžeto drausmės. Todėl yra labai svarbu, kad mes koncentruotumėmės į ūkio augimą. Tai yra svarbu siekiant kurti daugiau darbo vietų. Bi valstybių narių biudžetai turėtų būti orientuoti labiau į investicijas, investicijas į žalę ekonomiką, į paramą MVI E, girdėjau, ką pasakė komisaras e, Andor, jis e, daug kalbėjo apie užimtumą, tai yra viskas svarbu, ką jūs pasakėte, tačiau norėčiau pabrėžti, kad mums reikia naujo darbo. Ir augimo pakto, tai yra, kad valst... tokio pakto, kuris leistų valstybėms narėms įgyvendinti tokį ūkio augimo modelį, kuris atspindėtų kiekvienos valstybės narės sąlygas ir tai negal, toks paktas negalėtų būti primetamas iš, primetamas iš viršaus. Ačiū. Prancūzijos Senato finansų komiteto pirmininkas, e, o paskui kalbės ponė Kamašų. Ačiū ponė pirmininkė. Aš irgi savo ruoštų norėčiau pasidžiaugti, kad organizuoja šis Europos parlamento ir valstybių narių parlamentų susitikimas. Aš e, norėčiau daugiausia dėmesio skirti ES specifikai, specifiniam pobūdžiui. Kaip ir daugelis esančių čia, aš e, esu didelis bendrijos metodo e, propaguotojas, šalininkas. Pereimas prie euro pakeitė padėti valstybėse, kurios atsisakė savo valiutos. Dabar tos valstybės narės nebeturi galimybės vykdyti e, savo pinigų korekcijų. Žinoma, euras yra bendra valiuta, bet tos valstybės, kurios nepriklauso eurozonai, gali pakoreguoti savo uh, e, valdos keitimo kursą, atsižvelgdama į monetarnės realijas. Tuo tarpu eurozonoje to padaryti negalime, tai yra labai griežtas uh, apribojimas. Kitas dalykas, mes uh, stabilumo ir augimo paktą sukūrėme e, įsteigdami e, eurą kaip bendrą valiutą, bet tada mes numatėme, nenumatėme galimų e, nenumatytų atvejų. Ir matome, kad Europos Sąjungoje nebuvo mm, suprasta, kad Europai yra reikalingas stabilumo mechanizmas. Eurozonos valstybės E, finansuoja, ne ES valstybės dalyvauja finansuojant e, tą sistemą, bet eurozonos valstybės yra už tai atsakingos. Ir tai pagrindžia, mano nuomonė, poreikį eurozonoje sukurti ypatingą valdymo formą. Visos valstybės narės e, nori prisijungti ir yra kviečiamos prisijungti prie eurozonos, bet eurozonoje dabar yra tiek E, sunkumų ir tiek iššūkių, kad mes turime galvoti apie specifinį nevaldymo sistemą. E, kalbame apie demokratinį alibi. Mūsų vyriausybės, stebint Europos komisijai, e, nuo pat 2000-ųjų, nuo 2009-ųjų metų, elgesi taip, kaip nori. Aš manau, kad parlamentai turėtų imtis daugiau kontroliavimo priemonių, daryti tam tikrą spaudimą nacionalinėms vyriausybėms. Toliau ponė Mašu iš Ispanijos senato, paskui ponas White. Muchas gracias, querida presidenta. Dėkoju, ponė pirmininkė. Visų pirma, norėčiau Jums padėkoti už tai, kad surengėte šį susitikimą tarp Europos parlamento ir nacionalinių parlamentų uh, ir kad į šį susitikimą pakvietėte taip pat ir komisijos bei tarybos narius. Tai iš tiesų buvo labai naudingas susitikimas e, rengiantis e, Europos semestro eksante norėčiau išsakyti keletą pastabų dėl ES biudžeto. Mes kalbame apie investicinį biudžetą, kur struktūrinis fondas ir kiti fondai vaidina labai svarbu vaidmenį. Norėčiau pas, pakomentuoti tai, ką pasakė užimtumo komisaras bei Oli Ren. Visų pirma, dėl kovos su jaunimo nedarbu. Biudžeto komisaras pabrėžė, kad reiktų uh, pamastyti apie tai, kaip būtų galima panaudoti ES fondus kovai su jaunimo nedarbu, nes jaunimo nedarbas yra e, labai didžiulis ir jis yra ilgalaikis nedarbas. Norėčiau kalbėti čia apie euro obligacijas ir apie skaitmeninį pasaulį bei transeuropinius tinkslus tinklus. Jeigu paremsime, e, pavyzdžiui, transeuropinius tinklu, tinklus euro obligacijomis, tai galėtų paskatinti konkurencingumą ne tik Ispanijoje, bet ir viduržėme jūros regione. Na ir baigdama norėčiau pasakyti, kad manau, kad biudžeto konsolidavimas ir mokesčių politika e, yra aug, ūkio augimo politikos kertiniai akmenys, nes tokiu būdu galima pasiekti stabilumo. Tačiau reikia nepamiršti, kad mums reikia augimo politikos, biudžeto e, konsolidavimas dėl jo norėčiau užduoti klausimą. Pavyzdžiui, kalbant apie Ispaniją, mes e, žinome, kad 8,5 procento yra e, mūsų deficita, biudžeto deficitas, o ne 6 procentai, kaip teigia ankstesnė vyriausybė. Kai, kai nustatomas tas 2,5 e, procentų skirtumas, tai iš tiesų turi poveikį. Tai yra 80 milijardų eurų skirtumas. Ir norėčiau e, paklausti e, komisijos atstovo, ar kriterijų nebūtų galima kažkaip padaryti lankstesnių, e, nes mes esame įsipareigoję vykdyti tą biudžeto konsolidavimą. Toliau finansų Airijos e, finansų reformų komiteto pirmininkas. Ačiū, ponė pirmininkė. Labai daug buvo kalbėta apie tai, kad reikia įvesti fiskalinę drausmę ir apie tai, kad fiskalinė drausmė ir augimo politika turi būti atskirtos. Netgi buvo pasakyta, kad fiskalinė drausmė būtina, bet nepakankama. Turbūt visi su tokiu teiginiu sutinkame. Tačiau viena iš problemų, kurią aš matau po šios dviejų dienų diskusijos, yra ta, kad nevienodai aiškiai suprantama demokratinė atskaitomybė, e, kai, ypač kai kalbame apie tas problemas su savo piliečiais. Ir mums tampa nebeaišku, kaip sprendimai yra priimami per referendumą ar per parlamentą. Mes turėtume aiškesnių priemonių gauti, kad galėtumėm žmonėms paaiškinti, kas yra ta ekonomikos politika. Mes e, per e, pastarąją dieną šiame parlamente aptarėme E, aktualiausias problemas iš visų įmanomų pusių. Bet išlieka vienas klausimas. Kas yra ekonomikos augimo politika? Su kuo kalbėsite, su kuo bekalbėtumėt, išgirstumėt kitokią nuomonę. Komisijos narys Andor e, turbūt e, šyrit gerokai išaiškina esamą politiką, tačiau yra labai daug nuomonių. Vieni sako, kad reikia struktūrinės fonda, reformas vykdyti, kiti sako, kad struktūrinę politiką reikia suvienodinti. Uh, E, va, komisijos pirmininkas kalbėjo apie Europą 2020, bet ir jis pats pasakė, kad neseniai gavo 12 valstybių narių bendrą laišką, e, kuriame e, buvo išdėstytos pagrindinės mintys ir ten apie Europą 2020 nebuvo kalbėta. Jeigu aš kalbėčiau su airijos rinkėjais tiesiog arba per parlamentą ir rodyčiau tą 11 puslapių sutartį rankose, turbūt galėčiau ją išaiškinti žmonėms, nes yra gana aiški, bet ar man nereikėtų kitoje rankoje turėti dokumento dėl ekonomikos augimo politikos? Ar mes tada negalėtumėm e, kur kas tvirtesnį įvaizdį sukurti rinkėjų akise, jeigu mes turėtume aiškų dokumentą? Polidų. Gariga Polėdo, paskui ponas Žuel. Tu parlement européen. Nėra Garigo kolegos, vis teiksiu žodį ponui Joel iš Danijos. Lot, Labai ačiū, ponė pirmininkė, ir dėkoju kolegoms už labai gerą ir konstruktyvę diskusiją per pasarasias dvi dienas. Daugelis kolegų kalbėjo ir aš šyrit, e, sėdėdamas tribūnoje, sakiau, kad mes, nacionaliniai parlamentarai, atliekame dvigubą vaidmenį. Esame įpareigoti apginti ir paaiškinti, kas vyksta euro, Europoje ir dėl fiskalinės konsolidacijos ir dėl darbo vietų kūrimo, bet taip pat e, turime teisę, kaip nacionaliniai parlamentai, dalyvauti vykstančiame dialoge. Todėl šis posėdis labai svarbus, labai geras. Aš e, manau, kad e, dar nepasiekėm visų rezultatų, kokiu tikėjome šiame sustikime. Ir aš pateiksiu klausimą komisijai. Keletas kalbėtojų per pastarąsias dienas pabrėžė, kad darbo vietų kūrimas yra labai svarbus tam, kad išbristume iš krizės. Visi dėl to sutinkame. Ir tikrasis klausimas, kaip mes galime įgyvendinti klausimus, kurie yra surašyti fiskalinės drausmės sutartyje e, ir kurie leidžia kurti daugiau darbo vietų ir sukurti geresnę darbo rinkos politiką. E, dabar, kai kalbame apie metinę augimo peržiūrą ir teik, apie konkrečias rekomendacijas valstybėms narėms, turime suprasti, kad nacionaliniai parlamentarai turi dalyvauti šios dokumentus rengiant ir mes informaciją turim parvežti savo rinkėjams. Aš esu įsitikinęs, kad Europos komisija gali e, su kompetitingais ministrais diskutuoti tais klausimais, bet demokratiniu požiūriu daugelėje valstybių reikėtų išplėsti šiek tiek diskusiją. Aš žinau, kad negalima uh, pareikšti, jog visiems tinka tas pats modelis ir reikia ieškoti bendrų principų. Ir turėtume paklausti komisijos, kokios strategijos turėtume imtis, kad paaiškintume tas temas nacionaliniams parlamentams. Čia savaitę mes labai plačiai kalbėjome apie Europą. Ir aš keletą kartų klausiu, kas teisingiausiai viską skaičiuoja, ar vyriausybės, ar komisija. Ir problema yra ta, kad skaičiai skiriasi. Labai ačiū kad e, atėjot ir nors jūs e, daug atsako nesulaukite, bet žingsnis jau teisinga kryptimi. O dabar žodis dviem minutėm ponui Aleksandru Sarkas. Gracias, senora prezidenta. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Pone komisarė Ren, norėčiau Jums užduoti keletą klausimų. Piliečiai ir mes parlamentarai, kai išgirstame kažką apie fiskalinį paktą, e, tai negirdime nieko apie įplaukas, yra kalbama tik apie išlaidas. Ir piliečiams tokios kalbos jau nusibodo, nes visuomet yra kalbama apie tai, kad reikia mažinti išlaidas, tačiau e, niekas nekalba apie mokesčių bazės didinimą. Todėl aš norėčiau užduoti klausimą, ypač kai kalbame apie tas valstybės narės, kurios labiausiai palies biudžeto konsolidavimas. Tai yra tikrai daugias luoksnė problema. Čia reikia kalbėti ne tik apie išlaidų mažinimą, bet taip pat apie gerovės kūrimą ir apie e, bazės įplaukų išplėtimą. Manau, kad tai yra svarbus klausimas ir, ir e, tos harmonizavimo programos yra taip pat susiję su darbo vietų e, kūrimu. Kolegė iš Ispanijos tą taip pat palėtė ir aš norėčiau, kad mes kalbėtume apie jaunimo ateitį, kad mes kalbėtume ne tik apie trumpalaikės sutartis, kurios e, siūlo trumpalaikius e, sprendimus, kurie tik pagerintų statistinius duomenius. Aš noriu, kad mes kalbėtume apie ilgalaikės darbo vietas, apie aukštos kokybės darbo vietas, kurios prisidėtų prie gerovės kūrimo. Mums reikia aukštos kokybės darbo vietų. Tai turėtų būti mūsų ilgalaikis tikslas, nes mes kalbame apie jaunimo ateitį, o jaunimas turi turėti ateitį. Mes tiesiog negalime, e, kurdami kažkokias darbo vietas, trumpalaikės darbo vietas, gerinti statistinių duomenų. Mums reikia struktūrinių pokyčių. Ir, e, ponia Andor, norėčiau e, jūsų paprašyti galvoti apie ilgalaikių ir kokybiškų darbo vietų kūrimo. Dėkoju, dar yra trys norintys pasisakyti, tačiau nebeliko laiko. Todėl dabar suteiksiu žodį uh, E, poniai ministrei, kad jis sureaguotų į visus užduotus klausimus. Prašau, galite kalbėti penkias minutės. Visų pirma, norėčiau padėkoti e, už užduotus klausimus. Buvo paliesta daug svarbių aspektų. Man atrodo, kad jie visi susiję su, e, su balansavimu tarp konso, biudžeto konsolidavimo ir ūkio augimo. Kaip to pasiekti, kaip pasiekti tos pusiausviros. E, manau, kad jeigu mes taip. E, iš pirmo žvilgsnio pažiūrėsime, tai kad e, kuo bus mažiau išlaidų, tuo bus didesnis augimas. Tačiau šiuose diskusijose matome, kad nėra kažkokios e, natūralios jungties tarp išlaidų ir augimo. Jeigu mes pažiūrėsime į dabartinę skolų problemą, tai pamatysime, kad e, buvo ir daug, buvo ir ženklaus ekonomikos augimo. E, Todėl yra labai tikslingi jūs užduoti klausimą, nes iš vienos pusės mes turime fiskalinį paktą e, ir sudėtingas dalykas yra e, ūkio augimo pasiekimas, variklis. Ir mes turime pasiekti, kad išlaidos būtų susijusios su augimu, tai yra, kad jos būtų susijusios su investicijomis į mokslinius tyrimus, į švietimą, o tai yra labai sudėtingas um, uždavinys. Taip pat reikia kalbėti apie kitą bendros rinkos etapą ir tai yra taip pat didžiulis politinis uždavinys. E, Europos patentas, skaitmeninimas, e, įvairios paslaugos. Jeigu mes pasieksime šių tikslų, tai tuomet mes pasieksime ir konkrečios pažangos. Bus sukurti, e, sukurtos darbo vietos, jeigu mums pavyks įgyvendinti šiuos svarbius žingsnius. Toliau kitas svarbus aspektas. E, nebus e, augimo, ūkio augimo ES, jeigu valstybės narės neįgyvendins reformų. Ir aš čia kalbu apie labai įdomią apklausą, kaip restruktūrizacija galėtų daryti trumpo laikotarpio poveikį. Ir įdomus faktas yra tas, kad e, kad darbo rinkoje svarbios yra ilgalaikės reformos. Ir man atrodo, kad visi tam pritarė, ypač kai mes kalbame apie kovą su nedarbu. Ir atsimenu, prieš porą savaičių Strasbūrė buvo diskutuojama e, apie tai Europos parlamente, taip pat mes diskutavome e, apie tai su socialiniais partneriais, e, diskutuojame apie tai šiandien ir manau yra labai svarbu įsiklausyti tai, ką sako komisija. Iš tiesų, Europos vadovų taryba pateikė labai griežtas rekomendacijas kai kurioms valstybėms narėms. Ir E, atsižvelgiant į tai, daugelis dalykų pasikeičia. Svarbiausias uždavinys yra sukurti jauniems žmonėms prieigą prie darbo rinkos. Tai yra susijęs su švietimu, su kvalifikacijos kelimu ir kitais aspektais. Tačiau manau, kad esminis mūsų šiandieninių diskusijų tikslas yra e, suvokti, kad biudžeto konsolidavimo negalime pamiršti, nes tas konsolidavimas e, suteikia e, pasitikėjimą mūsų politiniams lyderiams ir e, suteikia pasitikėjimą ateities investicijoms. Galima daug kalbėti apie finansų sektorių, tačiau e, reik, reikia pabrėžti, kad dažnai mes nepakankamai įvertiname, koks yra svarbus finansų sektorius, kaip reikia jį reglamentuoti tam, kad turėtume e, reikiamų investicijų ir kad būtų mažinamos palūkanų normos MVI, nes be MVI nebus e, darbo vietų, nebus ūkio augimo. Taigi tai yra tokios esminės mintis, kurias aš parsivešiu namo iš šių diskusijų ir E, taip pat reikia suvokti, kad mes turime iš vien dirbti e, siekdami šių sudėtingų tikslų. Mums reikia kompromisų ir tos kompromisus turi daryti visi ir ES institucijos, visos ES institucijos ir e, nacionaliniai parlamentai. Dėkoju ministrai, dabar komisaro žodis. Dėkui pirmininkė. Pirmiausiai, sureaguosiu į klausimą, kurį pateikė ponė Sančias uh, iš Ispanijos. Ji klausė apie Ispanijos fiskalinius tikslus. Aišku, vienas iš svarbiausių dalykų e, Europos ekonominės ir fiskalinės politikos priemonių srityje yra, e, ypač galvojant apie Ispaniją, jos ekonominę poli, e, politiką yra galvojant, kaip užtikrinti e, fiskalinį tvarumą ir ūkio augimą. Pirmiausia, mums reikia pirmos, pilnos informacijos apie problemas, kurios pasitaikė pernai ir kokios, norime žinoti, kokios yra jų priežastys. Taip pat informacija dėl biudžeto projekto ir planuojamų konkrečių konkrečių fiskalinio konsolidavimo priemonių šiems metams e, yra reikalinga, nes kalbame apie šių metų biudžetą. Kai gausime šią informaciją, e, tikiuosi, kad jie gausime per ateinančią savaitę, kovo mėnesį, tada galėsime įvertinti, ar Ispanija imasi uh, pakankamų veiksmų, kad užtikrintų struktūrinį viešųjų finansų tvarumą. Nu, stabilumo ir augimo paktas e, pirmiausia e, žiūri viešųjų finansų tvarumą ir būtent todėl mes atliekame vertinimą. Praeitą antradienį e, prieš savaitę Ekofin vienbalsiai priemė sprendimus, įskaitant Ispanijos vyriausybę. Taigi buvo nutarta kad visos valstybės narės turėtų e, vykdyti toliau savo įsipareigojimus pagal stabilumo ir augimo pakto taisyklės. E, tai yra, e, reikia atsiminti, kad automatiniai stabilizatoriai turėtų e, E, sudaryti mm, struktūrinių korekcijų dalį, siekiant užtikrinti viešųjų finansų tvarumą. Tai yra e, komisijos vertinimo atspirties taškas. Vertinant Ispaniją ir mes grįžime prie šio klausimo, kai sulauksime išsamios informacijos dėl praeitų metų fiskalinių problemų. Ir tada, e, ir taip pat, kai matysime šių metų biudžeto planus. Antra Ponas Deili, e, Airijos atstovas, klausė apie ES ir ECB vaidmenį. Jeigu teisingai supratau, dėl sprendimų susijusių su bankų sektoriumi Airijoje ir Airijos e, finansų sistema. ECB turėtų atsakyti šį klausimą pats, nes reikia gerbti Centrinio banko nepriklausomybę pagal kompetencijų galių pasidalymą. Mano nuomonė labai svarbu ir tai buvo esminės svarbos dalykas TVF programą gyvenant. E, Airijos e, vyriausybė parengė bankų sektoriaus restruktūrizavimo planą ir tai programos e, esmę sudarė. Airijoje nebuvo fiskalinės krizės. E, ji nepasireiškė taip aštriai kaip bankų krizė. Dėl to reikėjo e, žiūrėti į krizės priežastis ir reikėjo užtikrinti, kad restruktūrizavimas ir rekapitalizavimas e, Airijos bankų sistemos būtų daromas deramai. Dėl to 35 milijardai eurų pagal programą buvo uh, numatyta kaip viršutinė riba, o 25 milijonai kaip, žiūrėjai, milijardai kaip mažiau. Ir man atrodo, kad dabar to e, lėšų dar reikia mažiau negu 25 milijardų reikia rekapitalizuoti airijos e, bankų sektoriui ir jam restruktūrizuoti. Tai yra susijęs su pasitikėjimo gražinimu Airijoje Taip pat tai reikalinga Airijos ekonomikai atsigauti, nes e, bankų sistema yra būtina ekonomikai atsigauti. Pone Kokumo Kotra iš Kipro klausė, kalbėjo apie Graikijos programą. Aš sutinku su tuo, kad mums reikia galvoti ir apie fiskalinį konsolidavimą, ir apie tai, kaip reikia skatinti augimą, užimtumą, bet turime prisiminti ir tai, kad praeitįje Per praeitą dešimtmetį Graikijos ekonomikos modelis nebuvo tvarus, nes e, buvo gyvenama ne pagal išgalės sistemiškai. E, prieš gyvenam programą fiskalinis deficitas buvo 15 BVP procentų. Taigi e, fiskalinis konsolidavimas turi būti dalis E, priemonių, bet jūs teisingai pastebėjote, mes turime daugiau galvoti apie augimo paskatas, dėl to e, komisija teikia techninę pagalbą kartu su valstybių narių atstovais, kad Graikija galėtų reformuoti savo administraciją ir ūkį, e, įskaitant tokias sritis kaip kova su mokesčių vengimu ir mokesčių sistemos sukūrimas veiksmingos, E, sistemos. Kaip žinia, Graikijoje mokesčių vengimas yra pernelyg įsišaknyjas ir tai turėtų būti viso priemonių paketo dalis. Yra labai daug klausimų, aš negaliu į visus juos atsakyti, tik pasakysiu dėl airių ir e, danų klausimų, kad e, naujoji fiskalinė sutartis yra svarbi. Tuo pačiu metu Aš e, prisėmiau, aš e, matau, kad nacionaliniai parlamentai ir nacionalinės vyriausybės e, turi prisijimti įsipareigojimus labai rimtus įgyvendinti nuoseklę apdairę fiskalinę politiką daug dar kas bus padaryta per antrinius ES teisės aktus ir šešių priemonių paketą. Pirmininkė nutraukė kalbėtoje mums lieka vos keletos, keletas minučių, nes paskui jau baigsis vertėjų e, darbo laikas ir dabar kitam komisarui, ponui Andorui, suteikiu žodį. Dėkoju, ponė pirmininkė. Norėčiau pakalbėti apie tuos klausimus, kurie susijęs su užimtumu, darbo vietų kūrimu ir Ispanija. Aišku, Ispanija yra e, ta šalis, kuri priklauso mano kompetencijai, Airijos užduoti klausimai yra šiek tiek peržengę mano kompetenciją. E, Ispanija susiduria dabar tikriausiai su didžiausiais iššūkiais. E, pirmiausia, norėčiau pakalbėti apie augimą, nes tai yra svarbus aspektas, man atrodo, yra labai svarbu e, daryti skirtumą tarp e, trumpalaikių ir ilgalaikių ekonominio augimo iššūkio. E, trumpalaikiai iššūkiai yra susiję su ūkio pagyvinimu, atgaivinimu ir tai yra susiję su fiskalinė politika, su finansinio sektoriaus pajėgumu. Ir jeigu Europoje mes pasieksime tokio ekonominio mechanizmo, kuris jungtų visus, tai tuomet mums pavyks kovoti su ekonominiais skirtumais tarp valstybių narių ekonomikos. Taigi tai yra trumpalaikiai mūsų tikslai tačiau kita vertus mes negalime jų vardan paukoti ilgalaikių tikslų, įskaitant ir žmogiškuosius išteklius, nes žmogiškiai ištekliai yra labai svarbus ekonomikos augimui. Kai siekiame trumpalaikių tikslų, turime nepamiršti ir ilgalaikių tikslų, tai reiškia mes turime e, skatinti. E, tvarų augimą, tvarų ilgalaikį augimą, o to pasieksime tik investicijomis ir e, kova su nedarbu. Neturime leisti tam nedarbui dar labiau aukti, nes tokiu būdu kyla, jeigu aukštas nedarbas, mes galime prarasti visą kartą e, dabartinį jaunimą, o tai būtų baisios pasiekmes visai visuomeniai. Todėl ES 2020 strategija yra tokia svarbi, nors kai kurie jos dokumentai ir nėra tiesiogiai susiję e, su šiais tikslais, tačiau yra daug konkrečių punktų, kurie yra e, glaudžiai susiję su e, šiais tikslais. Toliau kitas svarbus aspektas ir svarbus klausimas, kurio negalima atsakyti nacionalinėme ligmenyje, tačiau mes visi kartu turime dirbti, kad užbaigtume vidaus rinkos kūrimą. Tai yra viena svarbiausių iniciatyvų, svarb, vienas svarbiausių tikslų, kuris padėtų atgaivinti ir ūkio augimą. Taip pat mes turime pagerinti e, struktūrinių fondų kaip investicinių instrumentų priemonių veikimą. Todėl mes turime e, tuos fina, finansinius instrumentus, finansinės priemonės investicijoms e, susie, labiau susijęti, kad jos tarpusavį neprieštarautų ir neprieštarautų ekonominiai valdysenai ir mūsų tikslams kovojant su nedarbu ir kitais iššūkiais. Ispanija iš tiesų yra kritinė šalis dėl to, kad jos nedarbo lygis yra didesnis nei 20 procentų. Ir atsakydamas Ispanijai aš atsakysiu e, visoms valstybėms, kurios susiduria su sudėtinga situacija. Manau, kad mes negalime e, rasti vienos priežasties dėl tokio aukšto nedarbo ir vieno sprendimo e, manau, kad darbo rinka turėtų būti mūsų darbo tvarkės dalis. Mes turime ieškoti naujų būdų investicijoms, turėtume remti dabar jau egzistuojančias struktūras, turėtume vystyti naujas struktūras, pavyzdžiui, visą gyvenimą trunkantį mokymą ir panašiai. Ir e, jeigu mes e, kalbame apie Ispanijos ekonomikos nuosmukį, e, tai Čia reikia pabrėžti taip pat ir pramonės politikos vaidmenį, nes būtent dėka geros pramonės politikos galima kurti kokybiškas ir ilgalaikės darbo vietas. Manau, kad Ispanija turėtų geriau panaudoti e, socialinės ekonomikos pajėgumus e, Aš lankiausi Baskų krašte ir mačiau, kaip socialinėmis priemonėmis galima išvengti nedarbo arba sumažinti tą nedarbo lygį. Ir būtent Baskų krašte yra gerų modelių, gerų tokių praktikų, kurios galbūt pasitarnautų visai valstybei ir padėtų visai Ispanijos ekonomikai. Ir e, padėtų jai virsti skaidrę E, mokesčiais grindžiama ekonomika. Dėkoju. Labai ačiū, ponė komisarė, labai e, nuoširdžiai dėkoju visoms ir visiems dalyviams. Mūsų darbas baigėsi, vos pradėjome <laughs> diskutuoti iš esmės, jau reikia baigti. Ir e, dar pasakysiu, kad E, vadovų taryba patvirtins plačiasias gairias, kurios e, e, paskui turės poveikio nacionaliniams biudžetams, reikės apie tai keistis nuomonėmis ir reikėtų surenkti susitikimą su nacionaliniu parlamentu ir Europos parlamento ekonomikos komiteto atstovais. Dabar vyko pirmas to, toks susitikimas. Mes pradėjome procesą, e, buvo labai daug išsakyta nuomonių, e, dalyvavo ir Europos komisijos atstovai, vadovai ir komisijos ir e, tarybos, taip pat ECOFIN vadovė lankėsi pas mus, taigi mes turime suteikti europinę dimenciją savo diskusijoms, demokratiškai kalbėti ir suteikti naują dinamiką E, demokratiniams procesams ir aš manau, kad mes susitiksime kitais metais. Mes e, turime galvoti, kaip e, plėtoti mūsų pajėgumus, kaip parlamentarų svorį didinti Europos politikos priemonių kontekste, kad nebūtų sprendimai priimami tik tai už uždarų durų, kad būtų tariamasi su e, parlamentarai, su socialiniais partneriais, kad jūs, e, ponė ministrė, minėjote, visiems e, linkiu geros kelionės namo ir lauksiu susitikimo kitais metais. Labai ačiū visiems, kurie liko iki posėdžio pabaigos. Labai dėkoju visiems už puikius pasisakymus ir taip pat dėkoju vertėjams, kurie